again. Good afternoon. Good afternoon. Prašyčiau susėsti. Labą dieną dar kartą visiems, ypač tiems, kurie nedalyvavote uždarajame posėdėje. Ką tik uždaras posėdis tik baigėsi. Call for your attention, please. If you may take your seats and clear out some silence so that we can get started with the fo- Susėskite ir e, nurimkite, kad galėtumėm pradėti tolesnį posėdį. Toliau kalbėsime apie dešimtąjį klausimą ES lygmens veiksmai sporto sektoriuje. Bus pristatomas nuomonės projektas, nuomonės referentė Emin Boskurt, e, ji kalbės apie ES lygmens veiksmus sporto sektoriuje kultūros ir švietimo komitetas e, rengia pranešimą savo iniciatyvą tą temą. Ir e, bus galvojama apie sportą iš socialinės ekonominės perspektyvos. E, tame pranešime yra ir e, klausimų, kurie priklauso libe kompetencijai. Todėl pirmiausia suteiksiu žodį nuomonės rengėja Min Botskurt. Ja. Dėkoju, džiaugiuosi galėdama būti čia su jumis. Iniciatyvinis pranešimas dėl Europos iniciatyva sporto sektoriuje yra dabar jau europinio ligmens, nes ES konvencijos rytinis šis klausimas patenka dabar jau. Taigi labai svarbu yra žengti reikiamus žingsnius šioje srityje. Žinome, kad sportas yra krečiamas tokių problemų kaip korupcija, kaip pinigų plovimas, kaip rezultatų klastojimas. Mes žinome, kad daugelis šalių ES susiduria su šia problema. Su jais susiduria ne tik Europos šalis. Prekyba žmonėmis, e, mažamečiais yra tos problemos, kurios mūsų aptarimais ryčiai yra būdingos. Dopingo e, platinimas ir priekyba taip pat yra svarbios problemos susijusios su sporto sektoriumi. Šiame pranešime e, kelių šias problemas buvo užmėgsti kontaktai su taryba ir komisija, su sporto profesinių sąjungų atstovais, su pilietinės visuomenės atstovais. Aš taip pat e, apsilankiau FIFA ir UEFA organizacijose E, kalbėjau taip pat su Europolo atstovais. Žinoma, veiksmų laisvė yra kiek ribota. Jūs girdėjote, kad išvardinau daugelį problemų. Reikės rinktis, su kuriomis iš jų kovoti aktyviausiai. Na, o kai dėl viso kito, manyčiau, kad reikėtų laukti pakeitimų. Ir mes kol, pakei... kol kas iš to, kas pasakyta, matoma, kad pirmiausia yra siekiama kovoti su sukčiavimu ir dopingu. Nes pastebėta, kad šios temos yra šiuo metu aktualiausios ir kurios turi labai neigiamą poveikį sportui apskritai. nes matome, kad būtent dėl to e, tam tikros mafijinės struktūros pelnosi ir gali susikrauti didžiulius pinigus iš dopingo prekybos ar žmo, prekybos žmonėmis. Taigi sukčiavimas yra tas rytis, kuri mums turėtų būti prioritetinė, komisija turėtų čia sukurti bendrą požiūrį, kuriuo reikėtų laikytis, e, kovojant su sukčiavimo atvejais sporte. reikėtų, kad neužmiršti to fakto, kad Pavyzdžiui, kai kurių medicinių preparatų naudojimas yra draudžiamas vienose valstybėse ir visiškai nereguliuojamas kitose. Dažnai kaltininkai būna nedubausti arba nubaudžiami labai paviršutiniškai. Komisija turėtų į specialų paketą kuris būtų susijęs su kova, su sukčiavimu, įtraukti E, į to paketo rengimą ir sporto organizacijas. Dažnai sporto organizacijos samdo e, sporto varžyboms organizuoti kai kurias e, subrangos dar pagrindais dirbančias struktūras. Dažnai jos net tos struktūros nėra akredituotos. <clears throat> Dažnai tos organizacijos būna abejotinos reputacijos E, jos būna registruotos Tailandė, o rengia varžybas, pavyzdžiui, ES valstybėse narėse. Žinome, kad veikia rusų agentas, kuris irgi plačiai veikia ES. Vyksta visai lė keistų dalykų. Sporto organizacijos turėtų labiau palaikyti santykius, gerus santykius su Europolu. O Europolasgi turėtų dirbti kartu atliekant bendrus tyrimus, kad būtų atlikti tie patikrinimai, kurie yra reikalingi. Daugelį Europos valstybių su tom problemom susidurėma. Pavyzdžiui, Suomijoje buvo areštuoti tam tikri žmonės na, ir paaiškėjo, kad tai yra nusikalstamoms struktūroms priklausantis asmenys. Eurojustas taip pat turėtų čia tarti savo žodį, nes teisinių požiūrių nuomonė yra Labai reikalinga. Dar vienas dalykas, kurį pamiršau. Maničiau, kad reikėtų susitarimo tarp sporto organizacijų, e, kad sporto sektorius būtų išvalytas, kad pagaliau jis taptų švarus. Nes tai būtų visiems naudinga. Nes sukčiavimo atvejai, dopingo atvejai mažina pasitikėjimą sportu sektoriu ir kenkia jo reputacijai. Sporto sektoriu yra visai lė kitų problemų, bet tų, kurias paminėjau. Kova su diskriminacija, su mažamečių išnaudojimu e, yra taip pat tos temos, kurios yra aktualios. Norėčiau pasakyti, kad turi būti daromas skirtumas tarp dopingo sporto ir žmogaus teisų pažeidimo. Svarbu numatyti, kokį vaidmenį čia gali suvaidinti Europos Sąjunga. E, vėlgi, žaidėjų agentai taip pat vaidina čia reikšmingą vaidmenį. 1100 nepilnamečių žaidėjų pateko į e, sporto, į, į sporto, profesionalaus sporto sektorių reikėtų, kad būtų nustatytos aiškios amžiaus ribos, kad nepilnamečiai ne, nepatektų į didįjį sportą taip paprastai. Reikėtų, kad jų būtų tikrai nedaug ir labai konkrečiomis taisyklėmis priimtų. Kol kas tai vyksta per nelyg laisvai ir tą praktiką reiktų nutraukti tai žaidėjais neturėtų būti leista prekiauti arba toks leidimas turėtų būti suteiktas labai pagal aiškės taisyklės ir konkrečiais atvejais. Na ir paskutinis dalykas - diskriminacija. Komunikate yra aiškiai pasakyta, kad geriausia praktika turi būti taikoma, tą turi paskatinti Europos komisija, tačiau komunikate, kaip matote, nėra numatyta jokių priemonių šioms priemonėms įgyvendinti. Tad klausimas būtų toks, ką komisija ketina daryti, kad būtų galima aiškiai parodyti, jog Europa renkasi kovos su diskriminacija krypti. Na, manyčiau, kad turime ir toliau tęsti savo darbą, kad mūsų parengta nuomonė būtų kuo tinkamesnė, kad galėtume pateikti savo nuomonę kultūros ir sporto reikalų komitetui. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas. Ar kas nors norėtų pakomentuoti, kalbėti šią temą? Yes, Prašom, kolega Papa Nikolau. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, παίρνω το λόγο μόνο για να ευχαριστήσω και εγώ την εισηγήτριά μου. Labai ačiū pirmininkė. Kaip ir kiti kalbėtojai, aš norėčiau padėkoti nuomonės referendį ir pasakyti, kad sutinku su visko, ką jie parašė. Norėčiau taip pat e, pritarti viskam, e, ką ji pasakė dėl sukčiavimo ir korupcijos sporte. Tiesą sakant, e, pastarąjį mėnesį Graikijoje matėme labai aišku tokio, tokį atvejį, sukčiavimo atvejį, stambių mastų. Ir atrodo, kad už sporto komandas atsakingi žmonės sukuria patys sąlygas tam, kad e, žaidimų e, ar varžybų rezultatai būtų nustatomi iš anksto. Aš žinau, kad e, tokie skandalai išryškia ir kitose valstybėse. Graikijoje tam atveju iškilusi paviršių buvo pradėtas teismo tyrimas, tačiau atrodo, kad tie žmonės yra sukūrė tam tiklą tinklą, tinklą E, į kurį įeina ir nacionalinė futbolo asociacija ir jos administracija nacionaliniu lygmeniu. Kai šis atvejs išriškėjo, labai daug kas sakė, kad reikėtų ES lygmenių kelti kokią rimtą iniciatyvą, stengiantis sukurti tam tikrą kontrolę ir priežiūrą tokių, tokiams reiškiniams. Ypač turėtume kontroliuoti, kaip veikia sporto asociacijos ir organizacijos nacionalinių lygmenių. Todėl aš manau, kad e, švietimo komiteto ataskaita, kuriuo mes čia labai sveikiname, ateina pačiu laiku. Tai sritis, kurioje mes turime gavę kompetenciją po Lisabono starties ir piliečiai čia iš mūsų daug tikisi. Daugiau komentarų nebus. Tada, manau, kad mes jau galėtume nustatyti pateikimų pakeitimo, pakeitimų pateikimo terminą. Kaip suprantu, e, terminas nustatytas rugsėjo 2 dienai 18 valandai. Ar visiems tinka toks terminas? Toliau pereiname prie 11 punkto. Šengeno sienų kodeksas ir Europos e, ir konvencija dėl Šengeno sudarimo įgyvendinimo. Turime komisijos pristatymą. Pranešėjas yra mūsų kolega ponas Papa Nikolau. Pranešimas rengiamas todėl, kad prieš kelis mėnesius Europos komisija pateikė pasiūlymą šiek tiek pakeisti Šengeno sienų kodeksą ir Šengeno konvenciją. Komisija tuoj paaiškins, kas buvo padaryta. Nuo pat pradžios šis pasiūlymas buvo labai kontroversiškas. O vėliau išklausysime pono Papanikolao pasisakymą bei pirmininkaujančios Lenkijos ir kitų ir parlamento narių pasisakymą. Tačiau dabar atrodo, kad Komisijos atstovas dar netėjo. Nes mes e, pagaliau e, nors kartą nevėluojame, net 10 minučių baigėme anksčiau negu numatyta. Todėl galim padaryti trumpą 10 minučių pertrauką, jeigu jums tai tinka. Palaukime, kol ateis komisija. Manau, kad elgsimės taip sąžiningai, nes pirmiausia reikia išklausyti komisijos pasisakymą. Dešimt minučių pertrauką. Okay. Thank you for your patience. Thank you for your patience. Dėkuoju Jums už Jūsų kantrybę. Labai tikėtina, jog mes vėluosime. Tačiau šiandien mes baigėme svarstyti klausimus anksčiau, nei buvo numatyta. Na, Tai reiškia, kad e, būtų puiku, jei jūs atsižvelgtumėte į tai ir elgtumėtumėtės lankščiai. Taigi dabar mes išklausysime komisijos atstovę, kuri kalbės apie šiandieno erdvės e, kodeksą, po to steigsime žodį tarybą su savo ir mūsų pranešėjai ir po to pridėsim diskusiją. Pone Kamonika Moskamer, jeigu aš gerai supratau, taip. Taip, e, dėkoju. Labai atsiprašau, paprastai aš stengiuosi atsižvelgti tai, kad jūs galite pradėti svarstyti man priskirtą klausimą anksčiau, tačiau šį kartą aš dėja pavėlavau. Taigi stengsiu kalbėti trumpai, bet e, tiksliai kalbėsiu apie e, apie dokumentus, kuriuos komisija patvirtino nuo kovo mėnesį. Kalbu apie bendrijos kodeksą, Šengeno sienų kodeksą ir konvenciją dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo. Birželio mėnesį taryba kreipėsi į mus ir komisijos vicepirmininkas pasakė, kad komisija iki rugsėjo mėnesio parengs savo pasiūlymus, komisija ketina laikytis savo žodžio. Taigi dabar perdama prie kovo mėnesio pasiūlymo, nes apie jį šiandien kalbėsiu. Kodėl jis buvo pateiktas? Šengeno sienų kodeksas galiojo jas jau penkerius metus ir dabar pirmą kartą mes e, išnagrinėsime e, pareigūnų nuomonę, pažiūrėsime, kaip galima būtų jį pagerinti. Be to komisija yra pasirengusi taip pat pateikti ataskaitas dėl vidaus, kontrolės prie vidaus sienų atkūrimo. Mes padarysime tam tikras išvadas, ekspertų išvadas ir jų pagrindų parengsime naujų dokumentą. Ir uh, atvykimo ir išvykimo e, sistema neįeina į šį dokumentą, bent jau tą formą, kurią to prašė taryba. Mes apie e, tarybos prašytus direktyvos pakeitimus kalbėsime vėliau. Šis pakeitima, pakeitimas e, yra skirtas tam, kad būtų sumažinta biurokratija ir kad su sistema būtų supaprastinta, kai tai yra įmanoma. Pagrindiniai pakeitimai yra tokie. Jie yra horizontalaus pobūdžio. Pirmiausia, mums reikia pristaikyti prie Lisabonos sutarties ir visame tekste e, jūs e, pamatysite, kad kalbame apie ES, o ne Europos bendryje, bet to mes taip pat stengiamės prisitaikyti prie naujų nuostatų Lisabono sutartyje ir pakeisti senas nuostatus, kurios buvo parengtos pagal komitologijos procedūrą. Ir jūs pastebėsite, kad kai kurios formuluotės, pavyzdžiui, deleguotieji aktai ir taip pat atsirado šiame tekste. Dar vienas dalykas, mes tengiame šį dokumentą suderinti su kitais ES teisės aktais, pavyzdžiui, tokiais, kurie taikomi yra e, vizų kodeksui ir kitiems e, dalykams. Apie juos yra kalbam penktam pakeitime. E, kelionių dokumentai, Toliau 11 straipsnis, kuriame kalbama apie asmenų statusą, jį reikia atnaujinti dėl to, kad dabar įsigaliojo asmenų gražinimo direktyva. Tai tokie iš esmės yra pagrindiniai pakeitimai. Ir jais, kaip minėjau, buvo siekiama yra sudarinti šį teisės aktą su jau galiojančiais kitais teisės aktais. Dabar turinys. Pirmiausia, mes norime, norime sumažinti biurokratiją Ir būtent dėl to vidaus krovinių, krovinius įtraukėme į, pradėjome kroviniams sakyti vidaus režimą. Ir nebus e, taip pat e, e, užspauduojami pasai. Dar vienas pakeitimas yra vizų atsisakymas tam, kad, gali, keli, kad žmonės galėtų laisvai keliauti. Pasienio kontrolės pareigūnų mokymas ir pagalba jiems nustatant e, pažeidžiamiausius keliaivių grupės, bandant išsiaiškinti, ar, ar kas nors negali tapti prekybo žmonėmis auka. Ir paskutinis dalykas. Galima panaikinti komisijos tam tikrus įsigaliojimus, įgaliojimus, kur, kurie jau nebėra aktualūs. Bendri kompetencijos kontrolės prie pasienio kon, uh, punktai. Šengeno sienų kodeksai nebuvo numatytas teikti tokius bendrus uh, punktus, tačiau mes manome, kad jų reikia tam, kad mes galėtume pasinaudoti galimą sinergiją. Iš esmės, kalbame ne apie tai, uh, ar valstybei nariai leisti, uh, pavyzdžiui, tik tai uh, prisimti atsakomybę už asmenų įleidimą, o, o trečią šalį už jų išvykimą. Ne. Iš esmės mes norime palengventi kelionę. Tam, kad žmogų reikėtų rodyti dokumentus tik tai vieną kartą. Aš, tam, kad nebūt, ne, e, nebūtų dviejų punktų, pavyzdžiui, prie Lenkijos ir Ukrainos sienų, sienos. Toliau. Mes norime taip pat e, supaprastinti e, gali e, prieigą prie, prie prieglopšio sistemos. Taigi iš esmės tokie yra pakeitimai ir aš tikiuosi, kad mūsų diskusija bus labai vaisinga. Dėkuoju. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti Europos komisijai, jos atstoviai tiksliau, už šios temos pristatymą. Ir sureaguodama į tai, ką pranešė, ką tik pasakė, norėčiau štai ką pasakyti. Šios komisijos iniciatyvos tikslas - atnaujinti taisyklės ir reglamentus e, susijusius su e, Schengeno sistemos funkcionavimu nuo 2006 metų. Taigi, e, kalbame apie teisinius pokyčius viena vertus ir e, po Lisabono sutarties e, atsirado naujų e, nuostatų susijusius ir su Šengeno kodeksu, pavyzdžiui, ant spaudų dėjimas kitaip yra reguliuojamas, kitaip aprašomas. Todėl visus tą turimus reglamentus reikia atnaujinti, kad mes galėtume atlaikyti šių laikų iššūkius. Vienas dalykas, kurį mums reikės išsiaiškinti šioje pirminėje diskusijoje, yra susijęs su tuo, kad šis komisijos komunikatas buvo paskelbtas 2011 m. kovo mėnesį. Praėjus labai nedaug laiko po kitų rimtų tarptautinių įvykių. Mes e, matėme, kaip iš Šiaurės Afrikos į Italiją užplūdo e, didelė, gru, didelės bangos migrantų, bet to matėme, kaip sureagavo kai kurios trečiosios šalis Šiaurės Afrikoje, pažiūrėjau, ir panašiai. Kai kurios valstybės net norėjo iš naujo vesti sienų kontrolę, o taryba birželio mėnesio diskusijoje po visų šių įvykių e, aptarė iniciatyvą, kuri e, greičiausiai e, būtų galbūt net leidusi iš naujo vesti sienų kontrolę. Tačiau parlamente prasidėjo labai rimtos diskusijos dėl ES teisinės įgyties, įskaitant ir Šengeno srityje. Šengeno teisinė įgytis yra sus, susideda iš teisinių sprendimų, kuriuos visi kartu esame prieėmę. Mes sakome, kad norime ir toliau apsaugoti Šengeno akį, nors e, ir buvo nuspręsta Šengeno e, erdvę praplėsti apimant Bulgariją ir Rumuniją. Tas sprendimas dabar jau priimtas, nors, tiesą sakant, taryba e, žalios šviesos neuždegė šiam veiksmui. Ir, kaip žinia, tos dvi šalis ne visus šengeno kriterijus teikina. Taigi, be techninio darbo, kurį mums reikės atlikti tvarkant šį tekstą, reikėtų e, pagalvoti ir apie bendrą kontekstą. Piliečiai tikisi iš mūsų aiškių atsakymų šios klausimus. Ir aš norėčiau tik aiškiai pasakyti, kai tokiuose pranešimuose mes pradedame sakyti, kad dauguma pokyčių yra techninio pobūdžio, pradeda atrodyti, kad susitarimas ar konsensusas e, šį, šiuo atveju bus žymiai lengvesnis tarp daugelio grupių ir bus išvengta didelių politinių nesutarimų. Tačiau aš manau, kad mes kaip parlamentas turime registruoti mums rūpimus e, klausimus. Ir turime klausti komisijos, ar ji negalėtų mums e, pasakyti tikslesnės informacijos, pavyzdžiui, apie Šengeno kodekso e, keitimo tvarkaraštį. Taryba vasarą žinia paskleidė, paskelbė deklaraciją, į kurią dabar reikėtų atsižvelgti. Be to, būtina atkreipti dėmesį visus kitus pareiškimus, kuriuose buvo kalbama, pavyzdžiui, apie pažangų sienos valdymą. Galbūt mums būtų naudinga gauti iš komisijos šiek tiek uh, informacijos apie orientacinį laiką, kad mes galėtume patys savo darbos sureguliuoti atitinkamai. Turbūt mes visi sutinkame, kad šiuo komunikatu yra siekiama sumažinti biurokratijos mastą, sustandartizuoti procedūras, Mes e, bandome rasti sprendimą problemai, e, vadovaudomėsi pasaruoju metu atliktais vertinimais ir matydami pagrindinius problemų šaltinius. Per pastarosius mėnesius parlamente su kartu su ponu Koelijo, kuris yra šiandien ekspertas, bet jo nėra šiandien čia, mes apie tai labai daug kalbėjome. Dabar stengsiuosi daugiau nebekalbėti apie techninius dalykus. Manau, kad dauguma techninio pobūdžio klausimų jau yra išspręsti E, ar aptarti komisijos atstovės. Aš galiu padėkoti komisijos pranešėjai dar kartą už puikų pristatymą, bet norėčiau ją papildyti vienu dalyku. Kolegos galbūt e, nelabai aiškiai viską suprato, bet jeigu kas norėtumėt dar išsakyti komentarų tam, ką aš pasakiau, tai pasakykit juos. Taigi, pasiūlyme e, dėl komunikato yra du svarbus straipsniai. Pirmasis jų yra susijęs su pačiu Šengeno kodeksu, o antrasis su siūlomu tam tikro straipsnio ir pastraipos išbraukimu. 270 kažkėlinto straipsnio. Taigi Šengenas ir konvencija, Šengeno kodeksas ir konvencija yra du pagrindiniai mūsų pasiūlymo elementai ir būtent juos dabar turėtume sutvarkyti. Be abejo, ir komisijai, ir tarybai turėsime duoti aišku ženklą, kad ketiname daryti viską, kas mūsų galioje yra, kad Šengeno teisynas būtų išlaikytas aukščiausiame įmanomame lygmenyje. Be abejo, norime, kad nebūtų daug biurokratijos, norime, kad procedūros vyktų e, vienodai ir standartizuotai, kad žmonės galėtų e, sklandžiai važiuoti iš vienos šalies į kitą, tačiau tuo pat metu reikia apsaugoti sienas dėl e, sukurdami tokias procedūras, kurios atspindi e, komandinio darbo pastangas, mūsų bendradarbiavimo vaisius. Taip mes galėsime užtikrinti vidaus sienų saugumą ir nereikės spręsti tokių uh, problemų, kokios iškilo pasaraisiais mėnesiais. Taigi, pirmininkė, dabar jau baigsiu ir uh, mielai išklausysiu kolegų komentarų. O Aš pats darysiu viską, ką galiu, kad rezultatas būtų pasiektas vairiausias ir patenkinčiau ir jūs, ir komisiją, ir tarybą. Dėkoju. Mm. Pirmininkaujančiai Lenkijai suteiksime žodį. Suteiksime žodį. Tarybos atstovų, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mano pavardė yra Novaček. Aš esu Lenkijos atstovas prie ES. Aš uh, dirbu prie ES sienų apsaugos klausimų ir būtent dėl to Šengeno kodekso pakeitimai yra mano kompetencijos ryties klausimas. 2011 birželį Europos komisija pateikė keletą požiūrių į pakeitimus susijusius su Šengeno kodeksu ir konvencija. Tuomet vyko bendros diskusijos, o po tos diskusijos mes padarėme tam tikras išvadas ir jos yra tokios. Valstybės narės sutarė, jog yra būtina keisti Šengeno e, kodeksą 2011 Liepą vyko pirmasis posėdis, susirinko specialioji darbo grupė atsakinga už sienų apsaugą jau pirmininkaujant Lenkijai ir pirmiausia buvo peržiūrėtas tekstas, vyko penki darbo susitikimai tos darbo grupės, kitas tiesa vyks rugsėjo 15 dieną. O dar vienas 15 spalio ir paskui galiausiai e, gruodžio 8 bus vienas jau iš paskutinių susitikimų. E, ši darbo grupė dirba toliau, e, aptarė pakeitimus konvencijai, Šengeno konvencijai ir kodeksui. Ir norėčiau pasakyti, kad pirmininkaujantį Lenkiją veiks aktyviai, dirbdama prie šių svarbaus reglamento. Norėčiau pasakyti, kad mes tenkiamės palaikyti santykius su uh, Europos parlamentu, su ponu Papa Nikolau pranešėjų taip pat yra įvykęs sustikimas, turime bendrą tikslą ir tas tikslas yra pasiekti kuo daugiau pažangos. Dėkoju. Ačiū. Matome, kad kai, kai kurie kolegos prašo žodžio, kolegė Boskurt pirmiausia, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti Europos komisijos ir tarybos atstovams už jų e, išsakytas mintis. Turiu šį beitą pridurti, pakomentuoti. Pradėkime nuo 1.2.1 ir 1.2.2 punktų. Dėl šių punktų turiu paklausti. Yra sakoma, kad taisyklės susijusios su kontrolės zonomis, kad tos zonos turi būti išplėstos. Apie ką konkrečiai čia kalbama, ką praktiškai tai reiškia ir kiek tos zonos gali siekti. Pasienio e, kontrolė bus išplėtota regisi. Norėčiau sužinoti, ar taip, ar ne. Kitas dalykas. Yra sakoma, kad taikant išimti ketvirtam ir septintam straipsniui e, bus numatyta, kad bus vykdoma nuolatinė reguliari kontrolė, tačiau manyčiau, e, kad reikia kelti klausimą, kaip atlikti, pavyzdžiui, kontrolę laive, kai tenka apieškoti laivą ar kokį nors asmenį esinti jame. Ar šios patikros bus taikomos pagal valstybių narių teisės nuostatas ar pagal ES teisės nuostatas. Maničiau, kad e, sienos, sienų apsaugos sustiprinimas yra geras dalykas. Tačiau žinome, kad kai kurie asmenys patiria sunkumų dėl to, kad jie yra, pažiūrėjau, nepilnamečiai. Taip pat noriu paklausti dar vieno dalyko. Turime 2006 metų Šengeno kodeksą, kuris regisi keisis. Šioje dalyje dokumento apie Šengeno kodeksą nėra kalbama. Būtų gerai, kad Europos komisija tiksliai pasakytų, koks, kokia yra prasmė tų visų pakeitimų, kokiame kontekste vertinti tuos pakeitimus, lyginant su kitais siūlymais susijusiais su Šengeno dokumentais, kurie buvo aptarti Europos parlamente. Ir dabar paskutinis klausimas. Aš jau šiek tiek apie tai užsiminiau, tai yra dvišaliai susitarimai. Europos komisija jau mums apie tai šiek tiek pasisakė. Mano klausimas būtų toks, kaip praktiškai tie sustarimai bus įgyvendinami, nes man viskas atrodo pakankamai sudėtinga. Ar šalis gali visą tai taip paprastai padaryti, kaip, kaip visą tai veiks. Norėčiau, kad Europos komisija pakomentuotų šį beitą. Kolega Kirko, prašom. Labą dieną, ponė pirminkė. Norėčiau paminėti porą dalykų dėl šio darbo paties pobūdžio, kurį dabar atlieka komisija. Manau, kad mes čia kalbame ne apie tą pačią ES, kuri buvo 2006 metais. Įsigaliojo Lisabono sutartis, įsigaliojo visai lė kitų pasikeitimų, įstojo daugiau narių į ES, pasikeitė imigracijos ryties taisyklės, e, taip pat prieimėm dokumentus susijusius su kova su prekyba žmonėmis, įsigaliojo sustarimai su Šiaurės Afrikos valstybėmis ir taip toliau ir panašiai. Tad komisijos pasiūlymas, man atrodo, yra kuklokas, nes kai kas gali sakyti, kad ponė Kirkopo užsimkit savo reikalais jūsų valstybė juk nėra Šengeno narė, tačiau aš buvau ministras atsakingas už sienų apsaugą. Ir galbūt, pavyzdžiui, reikėtų dirbti aktyviau negu, jungtinių, negu jungtinės karalystės vyriausybė pastaraisiais metais. Tačiau aš manau, kad būtų gerai turėti e, saugias ES sienas. Ir norėčiau pasakyti štai ką, ponė pirmininkė, labai trumpai. Čia yra sus, daugybė dalykų susijusių su apibrėžimais, su daugybė ES teisės aktų, tačiau yra ir visa eilė neįmanomų prašymų, tokių kaip, pavyzdžiui, galimybė atvykti ES trečiųjų šalių piliečiams dėl vienu ar kitų dalykų. Ir manyčiau, kad turint atviras sienas nebus įmanoma gyveninti numatytų taisyklių. Nes e, norėčiau pasakyti, kad Šengeno dokumentams reikalinga radikali reforma. Jungtinė karalystė rūpinasi pati savo sienų apsaugą ir stengiamasi atsižvelgti naujai iškylančias grėsmės. Mums reikalingos rimtos reformos, jeigu norime, kad šiandieno dokumentai tiktų 21 amžiui. Aš manau, kad e, taip pat reikia daug techninių ir teisinių pakeitimų. E, ir dėl to būtina šiandieno sustarimus radikaliai reformuoti. E, elektroninės sienos, pavyzdžiui, e, įvažiavimo ir išvykimo ES sistema, e, dažnų keliautojų programa, PNR susitarimai. Dabar mūsų parlamento pranešėjai dirba su jungtinėmis valstybėmis prie šio klausimo, prie keliaivių duomenų klausimo. Ir manyčiau, kad taip pat svarbu atsižvelgti į kitų valstybių vertinimus susijusių su sienų apsauga. Um, Italijos ar Pranc Italija ir Prancūzija irgi žvelgia į savo kaimynus, uh, pareikšdamos tam tikrų susirūpinimų. Tad neužtenka pasakyti, kad uh, užtenka, kad valstybės narės laikytųsi šengeno reikalavimų. Maničiau, kad mes turime atsižvelgti į tuos atsirandančius pasikeitimus ir tam turime turėti bent jau svarbiausias elementariausias struktūras, kas galėtume prie tų pasikeitimų uh, prisitaikyti. Šengeno susitarimai turi būti radikaliai peržiūrėti. Europos komisija regis yra pasirengusi dirbti su valstybėmis narėmis, kurios e, turi nemažai susirūpinimą keliančių klausimų. Svarbu dirbti su visomis valstybėmis, tokiamis, pavyzdžiui, kaip ir Airija, kaip Jungtinė karalystė. Aš norėčiau pasakyti štai ką. Į šiandieną kai kas Junktinėje karalystėje žiūri neigiamai, neužtenka sakyti nesąmonės. Tiesiog mes elgėmės kartais gal naiviai, gal ne visai išmintingai, nes aš manyčiau, kad mes turime tinkamai užtikrinti ES sienų apsaugą, tai padės demokratijos plėtojimui. Ačiū. Пане Недельчева. Благодаря, господин председател. Аз бих искала също така да благодаря на представителката на... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti komisijos atstoviai bei mūsų pranešėjai, ponui Papa Nikolaus, už tai, kad jis pristatė e, savo rengiamą pranešimą. Esu įsitikinusi, jog tolesnis reglamentavimas bus sveikintinas žingsnis į priekį, integruojant e, sienų kontrolės valdymą bei palengvinant e, žmonių gyvenimą, kertant sienas. Šiame dokumente daug pozityvių teigiamų pasiūlymų. Daug ką girdėjome jau apie techninius pakeitimus, apie konkrečias sąlygas. Kalbam, pažiūrėjau, apie tai, kad gelbėjimo būriams bus leista kirsti sienas dar paprasčiau nei yra daroma dabar. Taigi pasiūlymas yra svarbus. Ir aš norėčiau paprašyti, kad komisija mums išsameu papasakotų apie tai, kaip bus rengiami sienų, pasienio kontrolės pareigūnų mokymai. Ir ar bus per juos kalbama apie nepilnamečių galimas problemas bei uh, galimas priekybos žmonėmis aukas. Savarankiškai keliaujantis nepilnamečiai yra labai opi problema. kuri beje yra susijusi ir dar su vienu reiškiniu, tai yra su vaikų migracija. Dažnai vaikai yra išnaudojami. Jiems uh, jie susiduria su didesnė rizika. Ir todėl norėčiau paklausti, ar per tuos pareigūnų mokymus bus kalbama apie visas šias problemas. Pono Kovalijos pranešime taip pat pateikta daug e, įdomių pasiūlymų. Ir aš pritariu tam, ką ponas Papa Nikolau parašė apie techninės e, korekcijas. Ir manau, kad e, darančias korekcijas tikrai nereikės kurti naujų priemonių. Thank you, Chair. Uh, first of all, uh, I would like to. Renata Weber. Na, pirmiausia, aš norėčiau. Amendments had to be, has to be done in, in the uh, regulation. Atsiprašau, ponia Ždanuka. Pirmiausia, aš pritariu tam, kad šį reglamentą reikia keisti. Tačiau mane nustebino tai, kad komisijos atstovė nepaminėjo tai, kad į rengiant šį dokumentą bus taip pat bandomas išvelgti į Europos Teisingumo teismo sprendimus. Būtų įdomu išgirsti komisijos nuomonę šiuo klausimu. Dar vienas dalykas - es teritorijoje esančių trečiųjų šalių piliečių vykimas į kitas ES šalis ir, ir būtinybė apie tai pranešti. Uh, Kaip Jūs įsivaizduojate, ši nuostata bus įgyvendinama? Mes manome, kad, uh, kad dabar galiojančios nuostatos, pagal kurias būtina pranešti apie tai, kad trečių šalių piliečiai kerta jūsų šalies sieną, yra tikrai pasenės. Ir tarybos atstovo norėčiau paklausti štai ko. Būtų įdomu sužinoti, ar jūs ketinate aptarti galimybės atkurti kontrolę prie vidaus sienų. Taigi, ar ketinate jūs svarstyti šį klausimą ar ne? Ačiū. Let's Taigi dabar sutiksiu žodį komisijos atstovai. Pane Moshammer, jeigu jūs norėtumėt, e, gal jūs norėtumėt sureaguoti tai, kas buvo pasakyti. Labai ačiū. Kaip aš stengiuosi paaiškinti savo įžangoje, Visi šie pakeitimai iš esmės yra techninio pobūdžio. Tačiau be abejo šiuo metu vyksta diskusijos ir apie tai, kad būtina dar labiau sustiprinti šiandieno erdvę. Ir komisija jau pabrėžė savo komunikate, kuris buvo paskelbtas gegužės ketvirtą dieną. Ir jūs svarstėte šį dokumentą Liepos mėnesį, dalyvaujant komisarui Šefkovič ir kalbėjote apie tai, kaip galima būtų keisti e, dabar galiojančius dokumentus. Birželio mėnesį taip pat įvyko Europos vadovo susitikimas ir jo metu komisija buvo paraginta pateikti e, atitinkamus pasiūlymus. Taigi komisija sureaguos į šį raginimą ir pateiks savo pasiūlymus e, netrukus, dar, dar rugsėjo mėnesį. Tai įvyks netrukus. Dabar Šis dokumentas, apie kurį kalbame dabar, buvo patvirtintas kovo mėnesį. Toliau, išmaniosios sienos. Spalio mėnesį komisija pateiks e, e, paaiškinimus dėl šio, e, šio klausimo. Toliau, gal būtų geriau paaiškinti kai kurios klausimus dvišalių pagrindų. Dabar pakomentuosiu kelius, e, e, kitus dalykus. Priedė, kur kalbama apie yra gelgežinkelius, yra kalbama tik tai apie tai, e, kur turėtų būti atliekamas patikrinimas. Mes tiesiog galvojame, kur galima būtų atlikti tokius patikrinimus, nes gal galima būtų juos daryti jau trečiosios šalies geležinkelio stotyje. Toliau, mokymai. Mokymai visuomet yra labai svarbus dalykas ir mokymų metu mes stengsimės padėti pasienio pareigūnams pasiruošti, aptikti tuos asmenys, kurie priklauso pažeidžiamiausioms grupėms. Ir tie žmonės, kurie renks šios mokymus, be abejo, išvelgs visus svarbiausius aktualiausius, aktualiausias pareigūnų e, reikmes. Toliau komitologija. 32 straipsnis ir 33 straipsnis. Anksčiau šiems straipsniams buvo taikoma komitologijos procedūra pagal, e, e, taip žinoma, E, vadinama frak sistema, kuri nebegalioja. Ir formuluoti atspindi mūsų susitarimą ir jie iš esmės yra tokia pat, pat kaip ir e, tarp institucinėme susitarime nuro, nurodyta formuluoti. Toliau, dvišaliai susitarimai ir kaip galima būtų užtikrinti, kad šie susitarimai e, nepažeistų Šengeno sienų kodeksą. Na, mes reikalavome, kad tokių dvišalių susitarimų projektai būtų e, e, pateikti komisijai įvertinti prieš juos pasirašant. O visus kitus klausimus galėsiu atsakyti dvišalių pagrindų. Dėkoju, o dabar e, pirmininkaučios Lenkijos atstovas, ponas Novačiak, jums buvo patiktas konkretus ponio Ždanokos klausimas. Prašau. Dziękuję za pytanie. Chciałbym powiadać. Ačiū už tokį klausimą. Aš norėčiau Jūs informuoti, kad pirmininkaujantį Lenkiją sutelks dėmesį į komisijos prašymą ir dirbsime davadomėsi konkrečių tvarkaraščių. Dėl sienų kontrolės įvedimo ant, iš naujo ant ES vidinių sienų galiu pasakyti, kad jau šiandien Šengeno kodekse yra parašyta E, kaip turi būti elgiamas ir kol nebus patesmas prašymas, apie tai negalvosime. Ar kas turėtų komentarų? Ačiū, ponė pirmininkė. Dar kartą norėčiau padėkoti ir komisijos, ir tarybos atstovams. Manau, kad visiškai aišku, kad iš esmės išvadą galime padaryti visi tokią pačią. Mes norime Šengeno erdvę sustiprinti. Mes norime apginti Šengeno akį. Norime nutraukti bet kokias įmanomas diskusijas, per kurias būtų tuo teisynų abejojama. Todėl, kaip jau anksčiau sakiau, čia pateiktuosiais pakeitimais yra stengiamasi uh, pakoreguoti teisinius tekstus, kurie buvo priimti per pastarosius penkerius metus. Stengiamės atsižvelgti visą vertinimo metu ir praktinio gyvenimo metu sukauptą patirtį. Galiu pasakyti, kad mes visi iš esmės norime daryti ką geriausio, kas tik įmanoma geriausio padaryti. Be jokios abejonės Europos parlamentas ir čia, ir ankstesnėse ataskaitose, kurias parengė ponas Koelio, tapo tam tikrų ekspertų šiuo klausimu. Ponas Koelio yra e, Šengeno klausimų specialistas. Ir nustatytas labai aukštas kokybės lygis. Ir aš manau, kad mes tą lygį ir šiame pranešime išlaikysime. Ačiū. Turbūt visi dabar žinote, kad pranešėjas rengia pranešimo projektą, kuris bus pristatytas per vieną artimiausių lybę komiteto posėdžių. Ir Dabar mes galime pereiti prie 12 klausimo, kuriame yra kalbama apie Europos kaiminystės politikos persžiūrą. E, čia galvosime apie nuomonės projekto persvarstymą ir turime nuspręsti, koks bus pakeitimų pateikimo terminas. Prieš tai e, komisija yra pateikusi iniciatyvą dėl padėties E, viduržėmio jūros pietinėje dalyje. Tai buvo padaryta gegužės, 11, gegužės mėnesį. Ir užsienio reikalų komitetas nusprendė parengti pranešimą savo iniciatyvą tais klausimais. Mūsų komitetas turi parengti nuomonę. Mūsų pranešėja, ponė Flotra, dabar jie pristatys savo nuomonės projektą. Ir e, liks šiek tiek laiko komentarams. Šiek tiek žodis, ponė Flotra. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, iš tiesų, e, dydžio požiūrį šis dokumentas yra pakankamai kuklus. 1500 spaudos ženklų, tokia svarbia tema, viską pasakyti yra tikrai sudėtinga, kai apimtis dokumento tik tokia. Na, apie ką mes čia kalbame? Mes čia kalbame apie e, pasikeitimus e, viduržėmių jūros pietinėje dalyje. Sulaukime trijų komunikatų E, kurių du buvo priimti gegužės mėnesio pabaigoje. E, tuose komunikatuose kalbama be kita ko tomis temomis, apie kurias ir mes esame kalbėję. Tai yra pirmiausia migracija, mobilumas, saugumas, teisingumas ir, teisingumas ir vidaus reikalus. Taigi, mūsų indėlis, kaip jau sakiau, turės būti kuklus. Mes užsienio reikalų komitetui turėsime pateikti savo nuomonę. Aš be kita ko apie mūsų darbų rezultatą kalbėsiu su Mario Davidu, nes kalbame apie Vidužėmio jūros pietų regioną, nes reikia, kad iniciatyvinį pranešimą, galutinį pranešimą, kurį steiksų kolega šį vietų užsienio reikalų komitete, kad tos mūsų mintis būtų įtrauktos. Taigi aš susitelkiau prie mobilumo ir migracijos klausimų. Juolab, kad šis, šiame regione vyko naujų dalykų, todėl būtina taikyti naujas saugumo priemonės. Iki šiol jos buvo pernelyg represinės, jos buvo taikomas dar iki vadinamų revoliucijos judėjimų. Tai buvo, na, šiek tiek e, nerima keliantis dalykas. Nes, kaip jau sakiau, buvo redmisijos ir piliečių gražinimo represinės priemonės plačiai taikomos, kad piliečiai būtų sugražinti į tokias kai kurias men, labai e, kartais nerekomenduotas gražinimų zonas. Tadgi, taigi laikas peržiūrėti šią politiką ir e, tai yra proga žengti pirmin. Turime kalbėti apie imigraciją ir mobilumą šiame regione. E, tuo principu remdamėsi, kurį aš pavadinau e, e, naudingumo visiems principu. Aš manau, kad teisė į, į mobilumą, į judumą turėtų būti laikoma viena iš svarbiausių žmogaus teisių ir tai turėtų būti įtraukta į demokratijos ir žmogaus teisių paketą. Nes žmonės aktyviai kovojo dėl šių dalykų nes tai yra teisė, kuri tiesiogiai paliečia žmogaus orumo aspektus. Pirmas, antras ir septintas punktai apie tai ir kalba, apie šį principą. Taigi galėtume kelti klausimą dėl to santykio, kuris be kita ko ir komunikate yra reiškiamas e, mobilumo su žmogaus teisėmis. Tačiau šiame pakete Ta tarpusavio priklausomybė, kurią pabrėžia Europos komisija tarp legalios ir nelegalios migracijos, readmisijos ir sienų kontrolės, taigi tas tarpusavio priklausomybės ryšys yra kvestionuotinas, svarbu jį įvertinti. E, Europos komisija įvertino Europos bendrijų readmisijos sutartis, buvo, dėl kurių buvo susterėta prieš daugybę metų. To vertinimo rezultatas, jūs tą žinote kaip, kaip ir aš, kad Tas vertinimas rodo, kad iškilusių klausimų yra daugybė, tačiau komunikate be kita ko atsižvelgiama į e, redmisijos paketą, į legalios migracijos paketą ir panašiai. E, legali migracija neva turėtų būti lyg kažkokia kompensacija už e, tinkamą bendradarbiavimą sienų apsaugos rytie, tačiau aš manau, kad ES turėtų peržiūrėti tokį savo požiūrį. Ir tikiuosi, kad taip ir bus, reikėtų įvertinti tai, kas yra būtina. Apie tai yra kalbama trečiojoje dokumento dalyje. Norėčiau paminėti bent porą vertimo problemų. Galbūt būtų galima pataisyti tą vertimą. Manyčiau, kad kriterijai, kriterijų savoka būtų vartojama vietoj kitos prancūziškai vartojamos savokos etalionage, kitaip tariant, atskirų mėginių naudojimo. Svarbiausia be abejo yra apsaugoti migrantų teisės. Aš man norėčiau, kad Europos komisija galėtų aiškiai pasakyti, kad lėšos svarbiausia bus skirtos migrantų teisėms saugoti. Nereikėtų, kad būtų finansuomi tokie projektai, kurie nesaugo, niekaip neapsaugo migrantų teisių. Taigi penktojo dalyje ta formuluotė yra šiek tiek neteisinga, manyčiau, kad vertimą dar čia galima pataisyti, kad jis atspindėtų realią padėtį. Šešt Penktoji dalis yra bendresnė, tačiau manau, kad ji labai svarbi ir yra susijusi su kitomis veiksmus rytumis, ne tik migracija. Tai yra mechanizmas, kuris padeda įgyvendinti pilietinės visuomenės principus, taigi vertinant tikslus ir kriterijus. E, svarbu nepamiršti svarbiausių principų, nes būtent peržiūrėta, peržiūrėta kaiminystės politikai tai yra labai svarbus dalykai. Tai taip pat parodys, kiek patikima yra ES politika. Svarbu turėti tikslus, kriterijus ir turėti galimybę įvertinti, kiek tų tikslų buvo pasiekta. Manau, kad pilietinės visuomenės principų taikymas yra esminis dalykas. Viduržėmio jūros. Uh, už, už Viržmyros valstybės atsakingas asmo ponas Leon turėjo taip pat progą įvertinti šios siūlymus ir sakė, kad jam tie siūlymai yra tinkami. Trečiojo dalyje, e, kaip sako ponas Mario David savo pranešime afete. E, svarbu pabrėžti, kad svarbu, kad li, e, pagaliau pereiti prie vizų liberalizavimo. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad e, svarbu turėti palaipsnišką politiką, patikimą politiką, bent pabandyti, kaip ji galėtų veikti, ta vizų liberalizavimo politika. Pavyzdžiui, E, su kai kuriomis valstybėmis Tunisu jau manyčiau, kad yra žengti tam tikri žingsniai šią linkmę. Na ir baigdama norėčiau pasakyti štai ką. Įvyko tam tikrų dramatiškų įvykių, kurie parodė, kad migrantų srautams sunku yra atvykti į mūsų šalis. Libijos karas parodė, kad žmonėms, kurie pabėgo į Tunisą ar, ar, ar e, kitas šalis, tie žmonės ne, nesulaukia tinkamų apgyvendinimo sąlygų, jiems sunku grįžti e, į savo šalis ir manyčiau, kad ši problema nebuvo tinkamai sprendžiama ES šalyse. Kai dėl pabėgėlių laivų, kurie nuskendo e, kartu su žmonėmis viduržėmio jūroje. Tuo tarpu žinome, kad pasak liudijimų, tų, pasak liudijimų, su ES valstybių vėliavomis plaukiantis laivai plaukė pro šalį, nepadėdami tiems skestantiems. Maničiau, kad svarbu, kad būtų atliktas tyrimas, kuris padėtų įdėkti tokį mechanizmą, kuris leistų tinkamai prisimti mūsų įsipareigojimus gelbėjimo jūroje, pagalbos kestantiems jūroje teikimo srityje. Septintojo dalyje, manau, turėtume apie tai kalbėti turi būti numatyta pagalba žmonėms grįžtantiems į savo šalis ar įsikūrentiems kitose šalise. Turi, ta minimali pagalba turi būti užtikrinta. Galiausiai e, ta, dėl Italijos ir Libijos perėdamosios tarybos sustarimo. Komisijai teikiau klausimą, komisija sakė, kad neseniai e, sužinojo apie šį susitarimą ir kad dar nespėjo su juo susipažinti. Aš šį klausimą taip pat iškėliau ir kitiems E, suinteresuotiems asmenims, kurie irgi to sustarimo neskaitė dar. Aš manyčiau, kad reikėtų rasti tokią formuluotę, kuri atspindėtų tą faktą, kad šis sustarimas, na nebent sužinotume, ką nors priešingo, kad šis sustarimas nebuvo pateiktas parlamentarams ir kitiems suinteresuotiems asmenims, o tas, o tas sustarimas, kaip žinia, yra pakankamai komplikuotas. Na, tikiuosi, kad pateiksite pakeitimų gerbiami kolegos, kad tekstą galėčiau praturtinti Aš galiu pateikti tekstą, kuris siekia tik 1500 spaudos ženklų, tuo tarpu pakeitimai nėra ribojami, tad prašom teikti juos nesivaržydami. O dabar įdėmiai esu pasirengus jūsų klausytis. Dėkui. Now, Dabar laikas komisijai sureaguoti, o paskui pirmininkaujančiai valstybei. Tada pradėsime bendrą diskusiją su parlamentarai. Giovanni Kremoinė iš komisijos. Yeah, yes. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Tiesą sakant, aš esu iš Europos išorės veiksmų tarnybos, o ne iš komisijos. Ar norėtumėt, kad pirmiau aš pasisakyčiau, paskui komisija detaliau e, pristatytų migracinius aspektus? Tik galėčiau pasakyti, kad Gerbiamą parlamentarę, ponė Flotru paminėjo svarbiausius aspektus. Jau pradėjome e, komunikato dėl e, naujo požiūrį besikeičiančią kaiminystę rengimą. Ir pirmiausia, galvojame apie finansinių išteklių mobilizavimą. Be to, pristatysime naują reglamento projektą dėl Europos kaiminystės politikos šių metų pabaigoje. Jis aiškiau apibrėž e, komunikato principus ir politikos finansavimą. Reikšmė visuomenė taip pat yra nepaprastai svarbi. Kaip žinote, mes rengiame kaiminystės, kaiminystės, priemonė, kaiminystės politikos priemonė pilietiniai visuomeniai. Ta priemonė pradės veikti jau 2012 metų pradžioje ir pirminis biudžetas yra 22 milijonai eurų. Tačiau bendrai pilietinė visuomenė galėtų dalyvauti e, aktyviau stebint naują požiūrį į Europos kaiminysės politiką. Reikėtų plačiau tarti su e, pilietinė visuomenė ir prašyti jos nuomonių apie Europos kaiminystės politikos pažaigos pažaigos ataskaitą. Be to, suprantame, kad reikia su pilietinė visuomenė palaikyti kontaktus nuolat. Būtina prisiminti, kad e, toks dialogas yra svarbus ir užtikrinant struktūrinius ryšius, struktūrinį dialogą. Uh, E, kuris yra neskiriamas e, piliečių demokratijos dalis. Neskiriama piliečių demokratijos dalis. E, piliečių organizacijas gali labiau kontroliuoti reformą. O dabar dėl migracijos suteiksiu žodį kolegai iš komisijos, kuris šiek tiek plačiau pakalbės apie uh, mobiliasias partnerystės. Ačiū pirmininkė už man suteiktą žodį. Mm, Francesco Luciani iš Europos komisijos. Paprasčiausiai norėčiau pakomentuoti gerbiamosios parlamentarės ponios Flotr pasisakymą. Ir aš norėčiau išreikšti pasitenkinimą tuo, kad uh, Gegužės mėnesį paskelbti komunikatai turi daug pozityvių pusių. Gegužės 24 dieną komisija pasiūlė pradėti dialogą dėl migracijos ir mobilumo saugumo su viduržėmi jūros pietinėmis valstybėmis. Šis komunikatas yra paketo bendro dalis ir jo tikslas buvo atverti naujų e, galimybių viduržėmio jūros pietinių valstybių piliečiams migruoti ir judėti. Tai būtų daroma bendradarbiaujant toms šalims su ES. Be abejo, saugumo aspektas buvo išskirtas kaip e, būtiniausias elementas, e, kuris turėtų būti aptartas per tokį bendradarbiavimą. Tačiau aš nesakyčiau, kad mobilumas dažnai yra suteikiamas kaip premiją už tai, kad valstybė tenkina vienokias ir kitokias sąlygas. Tačiau mes turime labai aiškiai ir tiesiai išviesiai nustatyti šio bendradarbiavimo galutinį tikslą. Akivaizdu, kad yra neatsiejamas ryšys tarp e, to, ką valstybės turi nuveikti vienoje ar kitoje srityje. Ir komisija savo beisiuose komunikatuose kalba labai atvirai Manau, kad tai yra naujus dalykas ir tikiuosi, kad e, bus atkreiptas dėmesys į tą atvirumą. Nekomentuosiu kitų aspektų, tačiau baigdamas galiu pasakyti, kad e, mes sveikiname raginimą sukurti struktūrinį dialogą su trečiųjų šalių valstybėmis. Europos komisija nedelsdama iškėlė iniciatyvą užmėgsti ryšius su nustatytųjų valstybių administracija, komunikatuose tos valstybės buvo išskirtos ir Europos taryba savo išvadose jas išskyrė, ypač Tunisą, Maroką ir Egiptą. Ir iš karto buvo užmėgsti kontaktai su tomis šalimis dar birželio mėnesį. Reakcija nebuvo labai apčiuopiama. Aš nesakyčiau, kad reakcija buvo ne, negera, bet ne, ne pozityvi Tačiau tos valstybės aiškiai pareiškia, kad joms reikia pamastymų laikotarpių, nes, kaip žinote, tokios valstybės kaip Tunisas ir Egiptas dabar išgyvena labai sudėtingą politinį etapą. E, tai jose šalise laukiama labai reikšmingų rinkimų, kurie vyks kitą mėnesį. Todėl e, su tomis valstybėmis tiesiog buvo neįmanoma nustatyti konkrečią datą, kada galėsime pradėti dialogą. Nepaisant to, komisija reikalauja, kad tie kontaktai būtų užmėgsti visais įmanomais lygmenimis. Žinoma, techninių lygių, darbinių lygių jau dabar yra įsteigta nemažai kontaktų, mes patys pasirengėme tam darbui taip pat. Ačiū. <clears throat> Still... Dėkuoju. Dar keli nariai norėtų pasisakyti. Siūlyčiau elgti štai kaip. Pirmiausia, suteiksime žodį AFET komiteto pranešėjai ponui, ponui, ponui Sivik. Dziękuję bardzo za to zaproszenie i Labai Jums ačiū, dėkuoju Jums už tai, kad pakvietėte mane į savo komiteto posėdį. Ir aš taip pat dėkuoju pranešėjui. Komentuodamas šį dokumentą, kuris vis dar yra rengiamas, aš norėčiau Jums priminti, kad jau pusmetį mes svarstome kaiminystės politikos peržiūrą. Parlamentas parengė savo pranešimas, po to komisija paskelbė komunikatą, o šiuo metu mes rengėme Europos parlamento poziciją dėl kaiminystės politikos. Kalbame tiek apie e, rytų, tiek apie pietų partnerystės. Rugsėjo 29 dieną Lenkijoje įvyks e, partnerystės e, šalių vadovų susitikimas, kuris bus labai svarbus kaiminystės politikos kontekste. Man buvo labai įdomu susi, susipažinti su jūsų rengiamu dokumentu. Uh, Ir aš norėčiau paraginti tiek pranešėją, tiek jūs visus įsigilinti į visą pranešimą, kadangi dabar yra labai svarbus e, momentas, labai svarbus laikas reformuojant kaiminystės politiką. Šiaurės Afrikos e, įvykiai daugą pakeitė. Bet nepamirškime ir įvykių rytuose. Kaiminystės politika apima skirtingus geografinius regionus, tačiau vis tiek jie turi bendrų bruožų. Pirmiausia, tai yra noras e, sukurti demokratinę santvarką tuose kraštuose e, sukurti e, sistemą, kuri, sistemą, kuri gerbtų žmogaus teisės. Taip pat bandom, bandome sukurti nevyriausybinės organizacijas. Uh, Visi šie dalykai turėtų sukurti tvirtą pagrindą, ant kurio galima būtų sukurti visuomenę, kuri būtų atspari diktatūroms. Ir be abejo, kaimynystės politikos, vienas iš kaimynystės politikos tikslų yra taip pat ir palaikyti glaudesnius ryšius su kaim, mūsų kaimininėmis šalimis. Norėčiau išsakyti dvi pastabas apie nuomonę. Esu Jums dėkingas už šeštą nuomonės punktą, kuriame kalbama apie naujos politikos esmę, tai yra apie stebėsinos mechanizmą, kuriame turėtų dalyvauti ir visuomenės atstovai. Jūs kalbate apie tai, jog reikia užmėgsti tiesioginį kontaktą su jaunimu Ir jeigu tai pavyks padaryti, tuomet galėsime visi džiaugtis sėkme. Ir dar viena svarbi sritis - tai yra migracija, asmenų judėjimas. Tai yra klausimai, kurie įeina jūsų komiteto kompetencija. Viena vertus, mes norime turėti aiškius teisės aktus, antra vertus, norime neužkirsti migracijai kelio. 21 pranešimo projekto straipsnėje yra aiškiai pasakyta, kad ES turėtų siekti panaikinti vizas kaimininėms šalims. Ir toks yra mūsų tikslas. Tačiau šio tikslo siekti nėra lengva, nes be abejo mes norime uh, užtikrinti pagarbą teisės viršinybės principui ir norime apsaugoti savo interesus. Tačiau visi suprantame, kad uh, panaikinti vizas būtų naudinga. Tai, ką mes, mes labai elegantiškai nu-, vadiname judumu, mobilumu ES, neturėtų tapti tomis durimis, per, kur, per kur, e, kurias pas mus atvyks daugybė migrantų. Judumas turėtų ne e, padėti migrantams atvykti pas mus, bet turėtų padėti mums tenkinti mūsų poreikius. Tai, tai yra, turėtų padėti mums pritraukti žmonių, kurie gauna leidimą dirbti. Taigi dėkoju pranešėjui. Mes lauksime dar pranešimo projekto, galutinio projekto ir tikiuosi, kad Strasbūre gruodžio mėnesį mes galėsime patvirtinti pranešimą, kuriame bus uždėstytos rekomendacijos naujai kaiminystės politikai tiek rytų, tiek pietų jos dimencijoms. Pone Nedelčiava. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ponė Fliot už jūsų pranešimą, kuris yra puikus. Jis mums taip pat pateikė ir čia savo pastabas, kurios buvo tikrai e, vertingos. Be abejo, kaiminystės politika reikalingas naujas postumis ir puiku, kad šiandien nagrinėjame šią temą, ypač kai atsižvelgėme į padėtį susikloščiusią mūsų kaiminystėje, e, viduržėmio jūros pietų valstybėse. E, E, demokratijos principai ir e, teisė į mobilumą yra tie principai, prie kurių norėčiau susitelkti. Mobilumas ir žmogaus teisės tai yra glaučiai susiję dalykai. Aš manau, kad čia, Libė komitete, mes turime teisę e, kelti šį klausimą savo nuomonėje. Tai yra mūsų kompetencijos ryties klausimas ir manyčiau, kad pirmasis paragrafas turėtų būti sustiprintas. Aš norėčiau, kad būtų priminta tai, kad ES reikliai net nepalenkiamai turėtų elgti su partneriais, e, kalbant apie demokratijos taisyklių taikymą. Čia mes turėtume kalbėti apie laisvus rinkimus, galimybę laisvai būrtis į asociacijas ir e, sambūrius apie spaudos laisvės užtikrinimą. Svarbu, kad būtų kalbama taip pat apie teisinės valstybės principų taikymą, kad būtų tinkamai kovojama su korupcija, kad būtų kuriama nepriklausoma teisinė sistema, kad būtų užtikrinta e, vykdomosios valdžios demokratinė kontrolė. Visi tie principai atrodo savaime suprantami, bet dažnai e, tie savaime suprantami dalykai būna lengviausiai pamirštami. Aš manau, kad nieko blogo būtų tos principus priminti. Tai yra mūsų siekimus atspindintys principai ir juos pakartoti nėra nieko blogo. Tai pirma. Antra. Dėl teisės į mobilumą, į judumą. Maničiau, kad šis klausimas būtų nagrinėjamas kuo plačiau, kuo išsameu. Kitaip tariant, svarbu priminti, kad teisė į mobilumą egzistuoja, jūs apie tai kalbate e, savo nuomonėje, tačiau reikia pasakyti, kad e, ši teisė turi būti traktuojama labai aiškiai. Svarbu pabrėžti, kad jeigu sudaromos partnerystės sutarimai dėl tai mobilumo, jie turi būti abipusiai. Jūs labai e, tinkamai pasinaudojote tuo pasakymu, kad visi, visos sutarimo pusės būtų kažko laimin, būtų laiminčios pusės. E, Nes be abejo, ekonomiškai tai yra naudingi dalykai, tačiau tai kelia ir tam tikrą riziką, o būtent smegenų nutekėjimo vadinamoji rizika e, kyla. Kyla rizika ta, kad kvalifikuoti žmonės paliks savo šalis ir ieškos laimės Europai. Manyčiau, kad profesinis mokymas, kalbų mokymas, kompetencijos pripažinimas yra svarbus klausimai. Taip pat reikėtų numatyti galimybę migrantams grįžti ir pagalbą integruojantis atgal į savo šalies visuomenę. E, mokslininkų ir studentų mobilumas turėtų būti taip pat užtikrintas. Teisė į judumą, į mobilumą neturėtų reikšti, kad visi gauna baltą bilietą ir gali elgtis kaip tinkami. Svarbu, kad būtų tinkamai kovojama su prekyba žmonėmis, su nelegale migracija, su organizuotu nusikalstamumu. Aš manau, kad tai yra tie aspektai, kurie turi atsispindėti nuomonėje. Lygiai taip pat, kaip ir klausimas susijęs su sienų apsaugos tvarkymu, su prieglupščio sistemos tobulinimu ir bendradarbiavimu tarp paskirų šalių policijos sistemų. Tiek norėjau šiandien paminėti. Ir dar kartą dėkoju poniai Fliotro už atliktą darbą, kuris buvo tikrai labai vertingas. Dėkoju. Thank you. Thank you, Mr. Mulder. Ačiū, ponas Mulderis. Thank you, uh, chair. I... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš neturiu pranešėjai jokio ypatingo klausimo, bet aš norėčiau kreiptis į komisiją. Neseniai lankiausi ES kaiminėje valstybėje. Tokioje, kuri neturi susitarimo dėl vizų su ES. Ir manęs buvo paklausta, kodėl Ekvadoras ir Kostarika suteikia galimybę savo piliečiams laisvai vykti į ES, o kaimininė valstybė negali. Ar Europos komisija galėtų paaiškinti, Ar yra kokie bendri kriterijai, valsty, kuriuos valstybės turi tenkinti, kad joms būtų suteiktas, uh, suteikta galimybė patekti į ES be vizų? Ar tai daroma kiekvienu atveju atskirai? Kas bendrai yra daroma? Kaip aš galiu atsakyti piliečiams, kurie, žmonėms, kurie klausia, kodėl mūsų šalies piliečiai negali važiuoti į ES? Trienta Filidės. Aš norėčiau pasveikinti ponę Flotrą ir padėkoti už tokį puikų darbą. Pone pirmininkė, Europos komisija savo komunikate ir e, naujoje reakcijoje besikeičiančią kaiminystę bando atsižvelgti į svarbius pokyčius įvykstančius kaip tiesioginėje kaiminystėje. E, ir Tai yra valstybės ir žmonės, su kuriomis dešimtmečius buvo glaužiai bendradarbiavimo. Europos komisija bando suparengti bendrą nuseklę politiką, kurioje būtų atsižvelgiama į skirtingus bendradarbiavimo elementus, tokius kaip demokratijos gilinimas, prekyba, ekonomikos augimas, darbo vietų kūrimas, migracija, sienų kontrolė ir panašiai. Man atrodo tačiau, kad tai, ką siūlo Europos komisija, visai nėra nauja reakcija. Greičiau tai yra E, Europos e, ilgų metų darbo perstruktūrizavimas. Ir mes žinome, kad tai nepasiteisino. Mes turime suprasti, kad reikia realių, tikrų partnerysčių, kuriuose būtų atsižvelgiama į visus susijusius aspektus, kad skirtingos visuomenės dalys gautų naudos. Nustatytos sąlygos negali būti e, kliuvinys ES tikslams tose šalise sąlygos turėtų būti nustatytos atsižvelgiant į atitinkamų valstybių gyventojų poreigius taip pat. Ir tai reiškia pagalbą besvysančiam šalims. Tai reiškia tikrą demokratiją ir tikrą įvairovę. Įvairovė nereiškia, kad tik tai vienoje geografinėje erdvėje gyvena, egzistuoja skirtingos politinės sistemos, skirtingos tautos, skirtingos e, politikos. Greičiau įvairovė reiškia, kad uh, skirtingos struktūros, skirtingos organizacijos, skirtingas visuomenės formavimas gali būti naudingas atitinkamoms visuomenėms, jų žmonėms. E, ta gili demokratija, gera politika ir įvairovė turi įgauti konkretų turinį, nes kitaip e, tai lieka tik tuščiai žodžiais. Būtent to ES ir siekia Mes e, mūsų pranešėjos poziciją remiame ir norime pateikti keletą papildomų pakeitimų. Be to, manome, kad reikėtų pabrėžti, kad e, Tunisas turėtų būti aiškiau apibrieštas. Komisija taip pat turėtų paminėti gelbėjimą jūroje e, iš tam tikrų valstybių narių pusės. Su Italijos vyriausybė turėtų būti tas klausimas aptartas, išteiškinant, kaip jį bendradarbiauja su Tuniso vyriausybė. Ačiū. Bronx. Ačiū, panas Bronks. Yes, uh, Ačiū. Šiandien girdėjome, kad įvykiai Šiaurės Afrikoje turėtų ir galėtų e, suteikti galimybę didesniems migrantų baugoms ir didesniam mobilumui. Bet taip dėja ir yra. E, bet e, toms valstybėms politiškai stiprėjant, kuo mažiau žmonių iš ten turėtų norėti pabėgti. Dabar Europos e, Sąjunga atrodo e, priima e, daugą, net ir Gaddafio artimuosius. Migracijos srautuose žuvo daug žmonių. Daug kas turbūt būtų kur kas laimingesnis, jeigu padėtis, pažiūrėjau, Libijoje pagerėtų taip, kad žmonės nebenorėtų iš ten išvažiuoti žmonės e, išvažiuoja iš tokių valstybių kaip Irakas, nes ten yra žymiai daugiau problemų ir daugiau presijos negu būdavo anksčiau. No. Ačiū. Buvo pateikta klausimų komisijai konkrečiai. Todėl aš siūlau, kad Europos komisijos atstovas pateiktų kokį atsakymą, jeigu jis gali dabar. Ar komisijos atstovas norėtų pasakyti? Commission. Buvo užduotas klausimas dėl kriterijų, kuriais remiantis įvairios valstybės e, galėtų sulaukti vizų panaikinimų ar ne. Ir čia norėčiau perduoti žodį kolegai De Cuesta, kuris yra atsakingas už vizų klausimus Europos komisijoje. Ponas De Costa, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, yra siūloma 539 reglamentą keisti 2001 metų. Reglamentas 539. Tai yra tas reglamentas, kuris e, ir numato, koks yra sąrašas valstybių. E, egzistuoja du sąrašai, kitaip tariant, pozityvusis ir negatyvusis sąrašas, e, į kuriuos yra traukiamos valstybės, kurių vienoms vizos panaikinimus, panaikinimus o ir kitas sąrašas valstybės, kuriuoms jos nepanaikinamos. Kai dėl kriterijų, aš norėčiau tiesiog paminėti tuos kriterijus, kuriuos pateikė preambulėje šio reglamento 539-2001 metų teisės aktų kūrėjai. Cituoju. Ryštas tų valstybių taikyti tinkamus kriterijus. Tiek kriterijai turėtų būti taikomi, nagrinėjant atskirus atvejus, e, pasitelkiant įvairius kriterijus, e, kurie padėtų įvertinti, ar migracija yra nelegali, ar nebus pakengta viešajai tvarkai ir ar nebus pakengta ES santykiams su trečiosiomis valstybėmis. Taip pat reikia atsižvelgti į tai, kokią įtaką e, tai turės abipusiškumo principo taikymui ir jo teisiniams aspektams. Tie kriterijai, aišku, nėra vien matematiniai dalykai, tai yra politinių vertinimo objektas. Turi būti atliktas kiekvienu atveju politinis vertinimas. Na ir nežinau, apie kokias kaimininės valstybės mes čia galėtume kalbėti, tačiau šis vertinimas leidžia sudaryti tokius sąrašus, kokie jūs juos turime šiandien. Manau, kad gruodį praeitų metų jie ir buvo sudaryti, sutarė parlamentas ir taryba ir buvo kai kurias valstybės nuspręsta perkelti iš negatyvaus sąrašo į pozityvųjį, remiantis būtent tais kriterijais, kuriuos aš čia dabar vardinau. Ir paskutinis dalykas - tie sąrašai yra nuolatos peržiūrimi, nesuprantama, gali pasikeisti kriterijai, aplinkybės, tad tie nauji vertinimai turi būti atliekami nuolatos. Dėkoju. Okay. Ačiū, dabar grįžtu prie pranešėjos ponios Flotra. Ar jūs norėtumėte užbaigti diskusiją? Euh, euh, Na taip. Dėkoju, kad kolegos išdėstė savo nuomonę diskusijose. Manyčiau, kad dabar lauksiu jūsų pakeitimų, džiaugsiuosi turėdama galimybę aptarti tuos pakeitimus kartu su jumis ir tikiuosi, kad Europos komisijos atsakymas padės žengti pirmin. Šito atsakymo matome, kad kaiminystės politika ir požiūris politika, e, na, e, komisijos atsakymas rodo, kad nesilaikoma E, kad pirmiausia turi būti taikomos reikiamos taisyklės artimiausioje kaiminystėje esančiom šalims. Tai būtų taisyklės, kurios būtų taikomos bet kuriai valstybė, bet kurioje pasaulio dalyje, kuri patikrė demokratinės transformacijas. Na, be abejo, tebe lieka aktuolus klausimas tų emigrantų, kurie gyvena mūsų šalyje. Svarbu pasinaudoti progą, kad būtų pasiekta pažangos įtvirtinant didesnį atvirumą. Na, komunikate e, moterų teisų komitetas teikia savo nuomonę, tačiau manyčiau, kad turime siekti didesnės pažangos, turime kurti tokią zoną, kur vizos yra panaikintos, tačiau turi būti užtikrinta atsakinga migracijos politika šioje zonoje. Kol kas migracija yra daugiau anarchijos, anarchijos principais remiantis vykdoma. E, matome, kad žmonės papuola nelaimingus atsitikimus, žūsta, bemigruodami taip nelegaliai. Ir manyčiau, kad, kaip jau ir minėjome, svarbu, kad būtų kuriami tokie santykiai, iš kurių išloštų visi. Jūsų siūlymai čia bus labai įdomus. Ponas šyviets pasiūlė pažvelgti į esmę pranešimo. Na, taip, taip pritariu. Tiesiog e, yra akivaizdu, kad e, mūsų komiteto kompetencijos srities neturėtume peržengti, tad turėtume kalbėti apie migracijos e, klausimus. Dėkuoju ponu Šyvės už jo komentarus. Na, kai dėl mobilumo, aš su, manau, kad mobilumas neturėtų apimti tik legalią darbuotojų migraciją. Visi rimtai mąstantis supranta, kad Europai reikės vis daugiau migrantų, migruojančių darbuotojų ir tiek patiems migrantams, tiek šalims, kurios juos priima, tai bus praturtinanti patirtis, svarbu užtikrinti tinkamai tų žmonių teisės. Man E, teisė į mobilumą taip pat apima ir galimybę užtikrinti tinkamą darbuotojų migraciją, kad galėtų ta migracija vykti sklandžiai, leidžiant žmonėms e, gyventi normalų gyvenimą, o ne įstumėt migrantus į skurdą, kaip per nelik dažnai tai nutinka šiandien. E, esu pasirengusi diskutuoti dėl jūsų siūlymų jums patogiu metu, kolegos. Dėkoju. Ačiū poniai Fliotro. Dabar matau tvarkaraštį prieš akis. AFET komitetas turi nustatyti galutinius terminus. Mūsų komitetas turėtų balsuoti spalio 16 dieną. 17, atsiprašau, dieną. Todėl mes siūlome, kad pakeitimų pateikimo terminas būtų nustatytas rugsėjo 14 dieną 12 val. dienos. Tada pakeitimus dar galėsime aptarti Libe komitete spalio pradžioje prieš balsuojant. Visiems dėkuoju už diskusiją ir dabar einame toliau prie 13 punkto. Tarybos reglamento, nustatančiojo trečiųjų šalių, kurių piliečiai kirzdami išornės privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus dalinio keitimo. Ir mūsų tikslas dabar aptarti šį komisijos ir tarybos pasiūlymą. Pirmiausia, kolega Dijas Demera kalbės, nes jis rengia šį dokumentą. Čia mes kalbame apie reglamentą, kuris jau daug kartų buvo pakeistas. Ir paskutiniai pakeitimai buvo pagrysti reglamento peržiūros išvadomis ir buvo nustatyta, kad reikia tam tikrų techninių pakeitimų ir sustiprinti pagrindinio teksto teisinį garantuotumą, atsižvelgiant į konkrečias situacijas. Ir reglamente taip pat turi pakoreguoti būti kai kurie apibrėžimai. Čia turime komisijos atstovą Jan de Koister. Jo išklausė galėsime pradėti diskusiją su pranešėjų, kuris pirmiausia ir kalbės, ponas Zieltemerė po to. O dabar žodis ponui Dehoister. Well, thank you, Mr. Chairman. Ačiū, pirmininkė. Pagrindinis reglamento numeris 539.2001 elementas yra pozityviai ir negatyviai sąrašai, kuriuos, apie kuriuos ką tik kalbėjome. Uh, Ir kaip jau buvo paminėta, šie sąrašai yra reguliariai peržiūrimi ir Europos parlamentas jau yra išsakęs savo nuomonę dėl šių peržiūrų. Tačiau per pastruosius porą metų mes pastebėjome, jog būtina yra atnaujinti šį reglamentą. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, jog šie pakeitimai bus labai uh, techniniai. Ir iš tikrųjų pasiūlymai, kuriuos aš šiandien jums pristatysiu, yra labai techninio pobūdžio. Tačiau yra ir kitų klausimų, kurie yra aktualūs politinė prasme. Ir vienas iš tokių klausimų yra saugiklio straipsnis, kurį komisija siūlo įtraukti į reglamentą numeris 539. Ir pagal šį e, straipsnį galima supaprastinti e, vizų naikinimo procedūrą. Nežinau, pirmininkai, ar aš turiu pakankamai laiko šiam pasiūlymui pristatyti. Pažiūrėjau, e, kai žvelgiu į jūsų darbo atvarkę. Tačiau aš pasistengsiu Jums pasakyti, kad mes Stengiamės laikytis tokio pat požiūrio, kurio laikėmės, kai kalbėjome apie sienų kodeksą ir vizų kodeksą. Tai yra, aš siūlyčiau siūlyčiau surinkti susitikimus, kuriuose galėtų uh, dalyvauti pranešėjai, jų padėjėjai, šešėliniai pranešėjai ir visi, kas do, domisi šiuo klausimu, tam, kad mes galėtume ištami išnagrinėti visus, visas techninės detalės. Aš galėčiau Jums pasiūlyti galimas datas, kada tokie susitikimai galėtų įvykti, o Jūs be abejo galėsite nuspręsti, kokios datos Jums tinka. O dabar, atsižvelgdamas į tai, kad aš turiu labai mažai laiko, Aš susitelksiu tie, ties dviem klausimais. Tai, tai yra saugiklio straipsnis ir abipusio pripažinimo principas. Nes šie dalykai yra du svarbiausi reglamento elementai. Taigi, mechanizmas, kuris leistų sutvarkyti, su, uh, laikinai sustabdyti uh, vizų netaikymo režimą. Komisija mano, jog šis straipsnis būtų reikalingas. Iš e, mūsų patirties praeitais metais mes pastebėjome, jog kartais bevizis, bevizis režimas gali sukelti tam tikrų problemų valstybėse narėse. Ir žinome, jog tačių šalių piliečiai kartais gali piknaudžiauti e, bevizio režimo sistema. Ši problema nėra nauja. Visose sutartyse, įskaitant ir Lisabonos sutartį, yra saugiklio straipsnis, kuris leidžia pagal supaprastintą procedūrą patvirtinti priemonės, kurios atkurtų vizų režimą trečių šalių piliečiams. Sutartyje, pačioje sutartyje yra numatytas toks straipsnis. Lisabono sutartis susiaurino šį straipsnį Ir dabar jis yra numatytas, e, jis yra įtrauktas į e, tą sutarties dalį, kurioje kalbama apie prieglopsti. Ir šiam e, straipsniui nepakenks mūsų naujas pasiūlymas, kuris bus taikomas vizoms. Mes siūlome papildomą mechanizmą, kuris tik tai papildys uh, saugiklio straipsnį, kuris e, yra numatytas sutartyje ir kuris šiuo metu yra traukomas prieglopšio sistemai. Taigi dabar galiu pasakyti, jog nenumatytomis aplinkybėmis, ypač kai šios aplinkybės atsirado dėl bevizio režimo e, taikymo, tuomet bus atliktas įvertinimas, kuriuo metu bus e, stengiamas išsiaiškinti, užteks sutartie numatytų saugiklio straipsnio nuostatų, ar reikia taikyti saugiklio straipsnį, kuris e, yra skirtas konkrečiai e, beviziam režimui. Kai komisija patvirtino šį pasiūlymą, žiniasklaidoje buvo kalbama apie vakarų Balkanų šalis Nes žinome, kad šių šalių piliečiai sukėlė nemažai problemų praeitais metais. Aš noriu labai aiškiai pasakyti, kad ši priemonė nėra skirta kokioj, kokiai nors šaliai ar kokiam nors regionui. Komisija siūlo bendro pobūdžio saugiklio straipsnį, kuris leis trumpai, e, laikinai nutraukti bevizio režimo taikymą tol, kol bus e, atkurtos, e, e, kol bus vykdyti visi reikalavimai reikalingi beviziam režimui. Įsigalios dvi procedūros. Bus takomas dvi procedūros, gali būti takomas dvi procedūros. Viena iš jų yra bendra, bendro sprendimo procedūra. Tačiau manau, kad mes visi suprantame, jog nebūtinai ši procedūra leis mums kuo skubiau pradėti taikyti vizų režimo taikymo su, sustabdymo priemonės, kadangi uh, bendro sprendimo procedūrai uh, atlikti reikia laiko. Ir antra galima procedūra yra komitologijos e, procedūra. Uh, Bet jei ji bus pasirinkta, tuomet reglamente turi būti nurodyti labai aiškus kriterijai ir uh, uh, sąlygos, kuriamis galima būtų taikyti saugiklio straipsnį. Aš dabar nekalbėsiu apie šias sąlygas, tik tai paminėsiu, jog tai galima bus daryti ypatingomis aplinkybėmis. Ir dar paminėsiu, kad mes tengiamės e, apibrėžti kriterijus taip, kad galima būtų konkrečiai apskaičiuoti, e, pavyzdžiui, kokios nors trečios šalies nelegalių piliečių, nelegaliai esančių mūsų teritorijoje skaičių. Valstybė narė turės mums pranešti, kada jau yra viršėmi lesni skaičiai Tačiau toks pranešimas nereiškia, kad e, bevizų režimo sustabdymas bus taikomas automatiškai. Komisija turės įvertinti, ar e, valstybė narė ar kelios valstybės narės susiduria su ypatinga situacija. Taip pat e, mes susieksime ir su Frontex bei kitomis agentūromis tam, kad patikrintume valstybės narės pateiktą informaciją. ir tik po to bus komisijos, e, priimamas komisijos sprendimas sustabdyti bevizų režimo taikymą trečiai šaliai. Mes suprantame, jog pagal komitologijos procedūrą e, bus apribotas parlamento dalyvavimas. Ir todėl aš norėčiau atkreipti sudėmėsi į tai, apie ką komisija kalba aiškinamajame rašte. Tenai kalbama yra, ir dabar aš cituosiu apie politinį įsipareigojimą, keisti savo nuomonėmis su Europos parlamentu, jo prašymu, tais atvejais, kai jį teiks pasiūlymą nutraukti bevizį režimą vienai ar kelioms trečioms šali, šalims. Taigi aš galiu Jums pasakyti, kad uh, mes esame pasirengę netgi formaliai įforminti tokį savo įsipareigojimą. Anksčiau parlamentas galėjo tik tai patikrinti, ar numatyta, komisijos numatyta priemonė viršė jos įgaliojimus ar ne. Taigi anksčiau parlamentas neturėjo galimybių teikti pakeitimų komisijos e, siūlomai priemoniai. Negalėjo galioti e, komisijos pasiūlymo nutraukti bevizį režimą kokios nors šalies atžvilgiu. O dabar e, jūs turėsite kur kas daugiau galių ir mes norėtume išklausyti jūsų nuomonę apie tai, kaip mes galėtume formaliai įforminti tokį komisijos įsipareigojimą, glaudžiau bendradarbiauti šiuo klausimu su Europos parlamentu. Jau minėjau, jog automatiškai nebus priimami jokie sprendimai. Valstybė narė turės e, pranešti mums apie ypatingą situaciją, o mes po to e, įvertinsime visas aplinkybės ir e, svarsysime, ar nevertėtų, ar neužtektų tik tai taikyti tą saugiklio straipsnio, kuris yra numatytas sutartyje. Taigi šis, šis bevizio režimo nutraukimo priemonė bus naudojama tik tai kraštutiniu atveju. Pane pirmininkė, tokia priemonė jau yra numatyta galiojančiuose teisės aktuose, tačiau ji nėra suderinama su bendro sprendimo procedūra, kuri yra taikoma vizų srityje. Ši priemonė buvo apibriežta dar iki 2004 metų. Da, tai yra iki to laiko, kai atsirado bendro sprendimo procedūra. Taigi, dabar mes siūlome pakeitimus, kurie leistų mums ypatingomis aplinkybėmis reikalauti vizų iš kai kurių trečiųjų šalių. Buvo siūloma pakeisti ir kitus šio mechanizmo aspektus, tam, kad jis veiktų efektyviau. Mes manome, kad šis mechanizmas ir taip veikia veiksmingai, tačiau be abejo komisija yra pasirengusi išklausyti ir tarybą, ir jūs, Europos parlamentą, apie tai, ar galima būtų dar geriau patobulinti šį mechanizmą. Ir ar kitų pakeitimų, ponė pirmininkė, negaliu skaityti, kad jie yra e, vien techninio pobūdžio, jie e, yra susiję, pavyzdžiui, su Turkijos piliečių situacija, atsižvelgiant į teisingumo teismo nuosprendžius, taip pat yra e, nuostatos skirtos ir vizos kodeksui. Yra ir keli kiti klausimai, apie kuriuos būtų, kuriuos būtų pravartų išsameu išnagrinėti kitame susitikime. Todėl aš ir kalbėjau, jog būtų puiku, jei mes galėtume surinkti atskirą susitikimą, kuriuo metu galėtume išsamei aptarti visus šio pasiūlymo aspektus. First, We're hearing, we're hearing from the presidency, Polish presidency, making a point before we hear the rapporteur. Polish presidency, please. Thank you very much, Mr. Chair. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Savo Lenkijos pirmininkas ir atstovas. Aš linkiu geriausios kloties visiems komiteto nariams. Trumpas sakinys, tik patvirtinsiu tai, ką jau sakė komisija. Aš esu Filip Jašinski, vizų darbo grupės taryboje pirmininko pavaduotojas esu. Turiu pasakyti, kad jau pavyko suorganizuoti pirmąjį tiesioginį pasikeitimą nuomonėmis ir pirmąjį svarstymą vizų darbo grupėje ir e, taip pat apsvarsime pasiūlymą, kurį pateikė komisija. Labai džiaugiuosi pranešti, kad kol kas mes, mes dar e, neišvelgėme didelių nuomonių skirtumų tarp delegacijų Labai didelė dalimi komisijos pasiūlymai e, susilaukė pritarimo ir tikimės, kad ateityje tolesnėse dėrybose nesusidursime su didesniais sunkumais. Be abejo, yra keletas kitų e, įdomių momentų, prie kur norėtume sugrįžti. Varsybėms narėms labai rūpėjo, kaip e, gali būti nustatyti kriterijai dėl saugiklinio straipsnio e, suspendavimo mechanizmo vedimo. Ir valstybės narės labai aiškiai pasakė, kaip ir komisija teigė, kad nebus jokio automatizmo ar kokios diskriminacijos taikoma trečiųjų šalių atžvilgių. Pirmininkaujantį šalis tikisi, kad e, tokio poreikio nebus ir to instrumento, palaikydami tarptautinius santykius, mes neturėsime panaudoti. Aš mielai sugrįšiu į jūsų komitetą vėliau, jeigu reikės ir pristatysiu, kaip reikalai klostosi taryboje, kai e, dėrybos toliau tęsis. Dažnai e, yra svarstoma ne tik techniniai dalykai, bet ir politiniai reikalai. Toliau e, pranešėjas, ponas Dies Demeira. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš galėčiau pirmiausia pasakyti, kad labai vertinu ir komisijos, ir tarybos požiūrį e, reguliuojant šį dosiją. Iš esmės, su taryba įvyko du susitikimai, o vienas susitikimas įvyko su komisijos atstovu. Todėl aš norėčiau tik padėkoti visiems tiems žmonėms dar kartą. Vėlgi, norėčiau išskirti keletą kitų dalykų, greta to, kas jau pasakyta, kad pranešėjo pozicija būtų aiškesnė. Juridinis pagrindas 72 straipsnio antros dalies A punktas sutartyje. Ir būtų teisinga pastebėti, kad šio pasiūlymo pagrindinis tikslas yra pagerinti tai, kaip e, trečiųjų šalių piliečiai ir jų judėjimas yra reguliuojami. Tuo pat metu turime stengtis užkirsti kelią vizų, piknaudžiavimui vizomis ar neteisingam jų naudojimui. Manau, kad e, turėdami tokius pasiūlymus mes galime bandyti siekti pažangos ir rasti sprendimų naudingų E, piliečiams, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, realios tarptautinės apsaugos. Be techninių pakeitimų ir išaiškinimų pasiūlyme yra ir saugiklinis straipsnis, apie kurį labai detaliai kalbėjo komisijos atstovas. norėčiau ne tik pakartoti, bet ir akcentuoti kai kuriuos saugiklinio straipsnio aspektus, kurie yra konkrečiai susiję su taikymo tikslu ir e, įgyvendinimu. Norėčiau pakartoti labai aiškiai, kad yra ir kitas saugumo straipsnis numatytas Lisabono sutartyje. Tai yra straipsnis susijęs su prieglupščiu ir jis e, yra pagrystas 72 straipsnio trečiajame dalimi. O tai, apie ką mes kalbame čia, yra šiek tiek e, kas kita. Iš esmės bandome pakeisti tą papildomą siūlytinį straipsnį, bet tai nėra visiškai tas pats. Šiuo atveju, kaip aš sakau, iškinamajame rašte mes e, taikome konkretesnius tikslus, e, vietos bendroms idėjams taip pat lieka ir manau, kad dar išlieka nemažai teisinio neiškumo. Mes tarsi bandome atsitraukti nuo bendro pobūdžio prie požiūrio prie konkretesnio požiūrio. Ir tai atspindi e, pasiūlymo rengimo kontekstą. Bendrai bus tokia darbo tvarka. Pirmiausia, informavimas, paskui vertinimas, paskui informacijos teikimas atitinkamus valstybėms narėms Ir taip pat tą informaciją turės teikti prieglopšio tarnybė ir Frontexas. Visi tie trys elementai turės būti padaromi privalomai. Mes negalime išsirinkti vieno ar kito. Visus tris reikia gyvendinti. Taigi čia vadovausimės komitologijos procedūra ir komisijos, e, komisijai bus suteikta įgyvendinimo gale. Tačiau reikėtų nepamiršti, kad mūsų komiteto pranešėjas optimaliai pasinaudos sutarties nuostatomis, kurios leidžia parlamentui išreikšti savo poziciją tvirtai. Taigi aš pateiksiu nemažai pakeitimų, kad e, sustiprėtų komisijos nario ką tik aptartas politinis susitarimas. Dėl tos priežasties aš norėčiau paraginti skirtingas frakcijas mus paremti. Manau, kad šis straipsnis ir siūloma jo reforma leis sukurti tam tikrą atgra, atgrasą. Ir ES galės lengviau sureaguoti į galimus ar realius pažeidimus. Tuo pačiu metu aš manau, kad tas saugiklio straipsnis padės išlaikyti vizų liberalizavimo e, pranašumus. Ir gerbiamas pirmininkė bei kolegos, kalbėdami apie abipusiškumą, turėtume suprasti, kad iš esmės ta priemonė reiškia, kad bus atkuriamas vizų reikalavimas trečiosiam šalims, jeigu jos netenkins e, vizų panaikinimo programos dvišalių pagrindų, dvišalių pagrindų. Tokie dalykai niekada anksčiau nebūdavo taikomi dvišalių pagrindų. Lygiai taip pat tai negali būti daroma automatiškai kaip kad e, tamgi sukurtas tas saugiklinis straipsnis. Todėl čia reikės labai išsamaus vertinimo, kuris bus pagrystas bendros ES išorinės politikos įvertinimu vienu ar kitu metu. Tai būtų pagrindinis e, pasiūlymo e, tikslas ir jo esmė. Be to, čia bus pateiktas geresnis vizų apibrėžimas, e, kuris yra siūlomas e, įvertinus vizų kodeksą. Be to yra paminėti žmonės be pilietybės, ypač Junktinės karalystės ir Airijos. E, tai yra aktualija, nes Junktinė karalystė ir Airija 2001 metų 1539 reglamento nėra įtakojamos. Ir e, mes suprantame, kad bevizis režimas negalės būti taikomas e, tam tikroms kategorijoms žmonių ir galės būti lengviau taikomas kitoms kategorijoms. Pavyzdžiui, laivų, e, orlaivių įguloms arba upių laivų įguloms. Bus paminėtos ir diplomatinės vizos. Galiausiai bus bandoma sukurti naują sąrašą organizacijų, kurios vadovausis tarptautinė teisė. Ir tos organizacijos e, bus grinai tarp vyriausybinės. Taigi, pirmininkė, apibendrinant, e, taip galiu pristatyti šio pakeisto dosie turinį. Iš esmės, e, šis reglamentas čia jau keičiamas devintą kartą. Anksčiau jau aštuonis kartus tai buvo daryta ir kai paskutinį kartą jis buvo keičiamas, aš irgi rengiau pranešimą. Tada kalbėjome daugiausia apie Kinijos Respubliką ir Taivanį. Pirmininkė. Dar šitą norėčiau pasakyti dėl terminų manau, kad mums reikėtų atsižvelgti į pastarųjų metų parlamento priimtus sprendimus dėl terminų. Norėčiau priminti, kad reikėjo pakoreguoti mūsų apibrėžimus, ypač kai stengiamės apibrėžti, kas yra užslėptoji migracija arba vadinamoji nereguliarioji, nelegalioji migracija. Manau, kad būtų visai gerai atskirti imigracija nuo žodžio nelegalus, nelegali. Ir tada žmonės gyvenantis be dokumentų ES negalėtų būti traktuojami kaip nelegalai. Tai vietoj to, kad sakytumėm nelegali imigracija, greičiau galėtume vartoti žodį ir nereguliarioji imigracija arba užslėptoji imigracija. Aš e, manau, gana tvirtai, kad tinklai įvairiausių nusikaltelių ir kontrabandininkai gali būti traktuojami kaip nelegalai arba jų veikla gali būti traktuojama kaip nelegaliai, tačiau jų aukos negali būti traktuojamos kaip nelegalios. Toks žmogus negali būti traktuojamas kaip nelegalus, jis yra e, nereguliarus arba paslėptos imigracijos e, dalyvis. Galiausiai komisija ir taryba pateikė visą eilę teisinių nuostatų ir aš vadova, manau, kad vadovantis visų tuo galima pateikti rekomendaciją įžanginėje dokumento dalyje. Aš rengiu e, šį dokumentą, kaip žinote, ir aš norėčiau paprašyti viso parlamento paramos. Labai džiaugiuosi matydamas, kad e, Europos komisija nenaudoja žodžio nelegalusis parlamente kartais dar pasigirsta tas žodis ir dėja komisijos nariai Malmström laimiai e, visada vartoja žodžius nereguliarus, užslėptas, bet niekada nesako nelegalus. Ačiū. Terminologijos klausimas nėra šiaip savo nekenksmingas, koks bekvapis klausimėlis. Jis yra tikrai labai svarbus. Ir šis klausimas e, mūsų diskusijose tikrai sveria daug, jeigu taip galima pasakyti. Manau, kad e, mes, kai kalbė, kalbame apie tokius dalykus kaip migrantai ir imigrantai, e, mes tą skirtum, reikiamą skirtumą darome ir tą skirtumą turėtume taikyti visų institucijų dokumentų svartojamoms savokoms. Dėkoju, ponė pirmininkė. Sara Latford. Labai vertinu šio siūlymo kontekste atliktą darbą, buvo iškelta nemažai klausimų ir dar jų kyla. Pirmiausia, Mes čia kalbėjome apie mechanizmą, kuris turėtų būti taikomas skubos situacijoms. Tačiau numatomas trim, trijų mėnesių laikotarpių sprendimui priimti. Tai ką žmonėms daryti tuos tris mėnesius? E, na, suprantama, kažkas pasilieka laiko mąstyti ir spręsti, bet klausimas, ar tai tebėra skubos e, mechanizmas, jeigu reikiamas laikotarpis yra trys mėnesiai. Ir ponas Dies Demera kalbėjo apie kai kurios dalykus, apie kuriuos nekalbame šiame kontekste. Tačiau žinome, kad dalykų, dėl kurių reikia priimti sprendimą, dar yra. Pavyzdžiui, skubos situacijos tebėra iššūkis mums. Tai viena. Antra kriterijai, kriterijų skaičius išauks bent 50 procentų. Ir jie bus taikomi žmonėms, kurie bus nelegaliai gyvenantis valstybėse narėse. E, tačiau norėčiau pasakyti, kad iš dešimties tūkstančių Taigi aš nemanau, kad tas 50 procentų čia jau yra riba, kad tai yra ribinis lengstis. Tų skubų situacijų, kaip jau sakome, skaičius nuolatos auga. Ir manyčiau, kad tuo atveju daugės jų bus šimtai tūkstančių galbūt. Ir čia man šiek tiek neramu, neaišku kiek tie masteliai iš viso gali išaukti. Kolega Kos ir sakė, kad jis nekalbėjo apie kažkokias specifines valstybės. Jis nekalbėjo vien apie vakarų Balkanus, tačiau man vis tiek ne viskas yra aišku. Nepavyksta man suimti visos tos informacijos. Yra visai lė valstybių, kurios yra besirengiusios jau to, į Europos Sąjungą, yra valstybių, kurios yra Europos Sąjungos kaiminės, yra valstybės, kurios yra Šiaurės Afrikoje ir kurios yra mūsų partnerės. Yra tokių valstybių, apie kurias kol kas tik potencialiai tenka kalbėti, nes jos yra geografiškai artimos Europos Sąjungai. Ir nežinau, kokias dar galėtume paminėti už Vakarų Balkanų valstybių kitas valstybės. Manau, kad juos visas turėtume priimti įdomi. Ačiū. Pone Ždanoka, prašau. Yes, thank you, Chair. Uh... Dėkoju, ponė pirmininkė. Sveikinu čia kolega Dekaister ir norėčiau pasakyti štai ką. Na, suprantu, kad saugiklinių nuostatų tam tikrų reikia. Tačiau norėtųsi daugiau girdėti iš komisijos. Komentarų. Buvo parinktos tam tikros sąlygos. kuriomis e, remiantis yra numatoma, kada šalis pašalinama iš sąrašo valstybių, kurioms netaikomi vizų apribojimai. E, manau, kad svarbu situaciją nagrinėti ats, pa, kiekvieną pagal atskirus atvejus, tačiau tam, kaip žinia, reikalinga turėti kriterijus, procentus Ar tai reiškia, kad iš tiesų 50 procentų išauks skaičius piliečių nelegaliai gyvenančių valstybėse narėse? Taigi, tas 50 procentų padidėjimas yra iš ties didžiulis skaičius, o gal 100 procentų tas skaičius išauks, bet 50 procentų jis išauks mažiausiai. Tad keista girdėti iš vienos pusės. Girdėti kalbant apie tai, kad kiekvienas atvejis turi būti nagrinėjimas atskirai, tačiau kita vertus sa, girdime sakant, kad reikėtų remtis tam tikrais kriterijais, kuriuos reikėtų vienai par kitai paaiškinti, kodėl buvo pasirinkti tokie, o ne kitokie tie kriterijai. spaudimas yra didelis. Suprantu. Nedaug ką galime pakeisti, kalbant apie šio pasiūlymo prasme ir turinį. Tačiau norėtųsi išgirsti daugiau paaiškinimų. Ir tikiuosi, kad su kolega Diezdemera dar turėsime galimybę padiskutuoti kartu su šešėliniais pranešėjais šiuo klausimu ir galbūt atsiras šansas e, kažką pagerinti teikiant siūlymus. Dar vienas dalykas. Ponas Zekas ir žino, kad aš esu labai dėkinga visiems ir jam, ir, ir, ir jo darbuotojams kad buvo numatyta nauja asmenų kategorija šiame reglamente 2001 metų 539. Yra kalbama apie žmonės be valstybės, kurie gyvena valstybėse narėse. Tai dažniausiai yra susiję gal su 500 tūkstančių žmonių Latvijoje ir Estijoje. Tie asmenys Ir čia, Sara, jums būtų informacija. Tie žmonės negali naudotis bevizijų režimu su Airija ir Junktinė karalystė. Kai kalbame apie žmonės be valstybės, žvelgiant tik iš Airijos ir Junktinės karalystės perspektyvos, tad būtų reikia pasakyti, kad būtų gražu, kad egzistuotų tam tikras abipusiškumas ir šiuo požiūriu. Nepažįstu, ponu Dekester, tačiau tikiuosi, kad jūs galėsite šį klausimą iškelti, kai diskutuosite su savo kolegomis iš Junktinės karalystės ir Airijos. Na, bendrai kalbant, mes remiame šio dokumento idėją, šitą saugiklinės nuostatas, tačiau manome, kad reikėtų turėti daugiau informacijos. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju. Pastebėjau, kad mes vėl vėluojame. Atsiliekame šiek tiek, o dar turime vieną svarbų klausimą, turime viešnę. Kalbėsime kitų ES svarbių klausimų. Tad vėl tenka griežtinti pasisakymo laiko. Prašyčiau, kad komisijos atstovai pateiktų galtinius komentarus, kaip galima trumpiau, kad galėtume sulaukti pranešėjų apibendrinimų ir kad galėtume imtis nagrinėti paskutinį šios dienos darbo tvarkys klausimą. Komisijos atstovų žodis, prašau. Thank you, period... Ačiū, ponė pirmininkė. Trijų metų laikotarpis E, jeigu valstybė narė pastebi e, neįlinę padėtį, gali būti labai sudėtingas laikas, jeigu komisija ne, e, nustato tam tikrus pažeidimus. Trys mėnesiai yra maksimumas. Kaip aš jau sakiau, automatizmo nėra, bet e, gavus reikiamą informaciją, bevizis režimas gali būti panaikintas. Taigi turi būti suteiktas bent jau minimalus laikas situaciją įvertinti. Ir čia aš perinu prie baronienės Letford antrojo punkto. Padėdinimas nuo 5 iki 10 mažoje valstybėje narėje, kai kalbam apie neregaliuosius migrantus, yra paminėtas, e, buvo paminėtas mano pirminėme pasakymė. Tada sakėme, kad nei viena valstybė narė individualiai negali vertinti migracijos poveikio. Turi būti įvertintas bendras poveikis ES, o ne atskirai šaliai. Kitas klausimas dėl rytų partnerystės. E, atitinkami dialogai vyksta su Moldova ir Ukraina dėl vizų panaikinimo. Su, su kitais irgi bus įmanoma pradėti tokias dėrybas Tačiau iki šiol suprantame, kad reikia sukurti gerai funkcionuojančią vizų, vizų išdavimo palengvinimo ir redmisijos sutartis. Tokie susitarimai jau yra pasirašyti su Gruzija, o dėl Armenijos ir Azerbaidžiano komisija priims e, dėrybinės gairės e, lapkričio mėnesį. Rytų partnerystėje taip pat bus numatyta galimybė tokia bevizio režimo visiems. Bet pirmiausia, mes e, turime priimti e, vizų e, palengvinimo, išdavimo palengvinimo ar jų panaikinimo sistemas. Kaip yra su žmonėmis, kurie neturi pilietybės ir Junktinės karalystės ir Airijos tokių žmonių sąlygos nėra aptartos direktyvoje. Tai yra vienas iš trūkumų, kurį bandome panaikinti. Siūlome, kad pagal vizos kad ta prievalė turėti vizą būtų palikta, tačiau valstybės narės turi turėti galimybę individualiai nuspręsti tą reikalavimą panaikinti. Manau, kad čia reikėtų kalbėti su kolegomis iš Junktinės karalystės ir Airijos. Tačiau turiu suprasti, kad taikant šį reglamentą Junktinė karalystė ir Airija nedalyvauja, nes tai yra dokumentas susijęs su Schengeno teisynų ir su vidaus sienų funkcionavimu. Manau, kad aš pakankamai aiškiai ir trumpai atsakiau. Ačiū. Jeigu norit labai trumpai apibendrinti diskusiją, tai galiu suteikti žodį ir ponui Dijas Demeira. Ačiū pirmininkė. Aš būsiu tik mandagus ir pabandysiu padėkoti tarybai ir komisijai trumpai. Taip pat esu dėkingas poniai Liutford ir poniai Ždanokai. Už su jomis labai glaudžiai bendradarbiausiu, kad šis dosie pagerėtų. O dabar sugrįšiu prie to, apie ką kalbėjo komisija. Komisija sakė, kad ji yra pasirengusi e, dalyvauti tiek neformalių posėdžių, kiek reikia, kad būtų išsiaiškinti visi techniniai aspektai. Aš taip pat esu pasirengęs taip dirbti. Ačiū. Brevi. Labai ačiū, ačiū už tokias išvadas ir ačiū už jūsų glaustumą. Šiandienos darbo atvarkė labai e, ilga ir dabar perinam prie 14 punkto, paskutinio punkto. Pradėsime bendrą piliečių laisvių teisingumo ir vidaus reikalų komiteto posėdį. Pone Vasilijedų kalbės apie priekybą su žmonėmis. žmonėmis. E, buvo priimta direktyva balandžio mėnesį dėl e, priekybos žmonėmis ir atinkamos direktyvos. Buvo nuspręsta, kad parlamentas e, e turi pas, užmėgsti ryšį su koordinatoriais, kurie organizuoja kovą su žmonėmi, žmonėmis. Iš anksto noriu paprašyti, kad vertėjai padirbėtų šiek tiek ilgiau. Mes e, iš karto norėtume išklausyti ponios Vasilijadų pranešimo. Ačiū. Ačiū už tai, kad e, e, priimate mane taip vėlai vakare, pirmą darbo savaitę. Žinau, kad tai nėra lengva. Gerbiami parlamento nariai, aš pirmiausia norėčiau padėkoti Jums už susidomėjimą ES politiką užkirsti kelią priekybai žmonėmis ir kovoti su šiuo reiškiniu. Taip pat dėkoju, kad domitės mano dabartinė veikla ir darbu. Taip pat pripažįstu, kad jūsų darbas užtikrinant mano etato sukūrimą buvo labai svarbus. Ir aš galiu aiškiai pasakyti, kad egzistuoja politinė valia pagerinti nukentėjusiųjų gyvenimus. Kaip aš jau sakiau, pradėjau dirbti prieš pusę metų ir Tikrai tikiuosi, kad e, sugebėsiu atlikti darbą, kuris turbūt nėra neįmanomas. Galbūt pagerinsime ES institucijų agentūrų valstybių nario veiklos koordinavimą ir jų nuseklumą. Taip pat palaikysime ryšį su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis. Kartais mus pažadina skaičiai ir aš galėčiau visiems priminti, kad priekyba žmonėmis iš tiesų reiškia vergovę. Skaičiai tiesiog pritrenkia. Visame pasaulyje yra beveik 2,5 milijono žmonių, jungtinių tautų duomenimis, nukenčiančių nuo šio reiškinio. 80 procentų aukų moterys. Ir be abejo, tai yra absoliutus skaičiai. Junktinio Amerikos valstybių valstybės departamentas 2011 metais paskelbė tokius skaičius didelius kaip 27 milijonai žmonių. Tie žmonės iš esmės yra tapę vergais. Aš tenksiu kalbėti kuo trumpiau. Taigi, ką tai reiškia? Vadinasi, kad reikia vienodai dėmesio skirti prevencijai, persikojimui, augų apsaugai ir partnerysčių užmėsgymui. Jeigu mums nepavyks įtvirtinti uh, E, lyčių lygybės dimensijos ir žmogaus teisų dimensijos iš šios klausimus, tai mes savo uždavinių nepasieksime. Svarbiausias mano prioritetas ir uždavinys yra užtikrinti nuseklumą ir koordinavimą, net ir ES institucijose bei agentūrose ir tarp jų. Taip, tradiciškai priekyba žmonėmis buvo e, priklausė E, vidaus reikalų generalinio direktorato baudžiamosios teisės departamentui. Aš ten ir dirbu. Jūsų komitetas daug kartų yra pasakęs, kad taip nebeturėtų būti. E, įstatymų įgyventinimas yra labai svarbus, bet lygiai taip pat svarbu yra kalbėti apie prevenciją, apsaugą, pagalbą ir paramą aukoms visų susijusių e, grupių dalyvavimui ir aš čia galėčiau išskirti pilietinės visuomenės vaidmenį. Taip pat labai svarbu išskirti ES politikos išorinę matmenį, nes tai yra tiesiogiai susiję. Be to, svarbu išskirti labai aišku pagrindinių politikos skripčių planą. E, visos skirtingos tarnybos turi būti e, apžvelgtos ir mes turime žinoti, ką jos daro ir kaip dirba. Dabar tą ir darome. Renkame informaciją susijusią su policijos bendradarbiavimu, priekyba, E, darbu, migracija, lyčių lygybė, kova su diskriminacija, sveikatos apsaugos politika. Ir čia tik mūsų darbo pradžia. Iš dalies tai yra susiję su tuo, kad būtina akcentuoti, kad tas partnerystės reikia sukurti ir bendradarbiavimą privalu vykdyti. Partnerystės tarp privarčių ir valstybinių organizacijų, nevyriausybinių organizacijų, visuomeninių organizacijų ir visų asmenų, kurie nori dirbti su nukentėjusiais, yra būtinos. E, naujoji jūsų komiteto pirmininko paminėta direktyva atneš apčiuopiamų rezultatų, gerinant ES koordinavimą. Aš manau, kad taip mes duodame labai aišku ženklą, kad negalime toleruoti nusikaltelių, pažeidėjų ir privalome remti nukentėjusiuosius. Aišku, esmė yra, kaip vyksta įgyvendinimas, kuris prasidės po pusantrų metų. Aš pati uh, Manau, kad mano, ats, mano, mano pareigas įeina būtinybė panaikinti tą atotrukį tarp saugumo ir žmogaus teisių. Direktyva yra labai geras žingsnis link to ir aš darysiu viską, ką galiu, kad būtų užmėgstas labai konkretus dialogas tarp mūsų tarnybų tą temą. Šiuo metu aš dabar dirbu su tarp žinybinę grupę iš skirtingų Europos komisijos tarnybų. Šiuo metu 15 generalinių direktorių iš priekybos užimtumo mokslinių tyrimų e, direktoratų, kurie su mumis palaiko ryšį. Vidaus reikalų ir teisingumo e, generalinėme e, direktorate vien yra daugybė svarbių politikos ryčių. Kadangi trūksta laiko, tai aš tik paminėsiu tas politikos rūšis kai kurias iš jų. Šiuo metu mes jau išskyrėme e, tokius dalykus, kaip pasiūlymus performuoti prieglušio steikimo procedūrą, prieimimo sąlygų direktyvą, e, vaiko teisų e, nauja darbo atverkė, vaikų seksualinio išnaudojimo direktyva šiuo metu yra aptariama jau, ES vidiniai ir išorės veiksmai E, kovai su smurtu prieš moteris, kova su diskriminavimu lyties pagrindu, paketas nukentėjusiesiems apginti, e, kovos su žmonių priekyba dar nuo 2004 metų dokumento peržiūra, sezoninių darbuotojų direktyva jos peržiūra, e, veiksmų planas dėl nelydimų nepilnamečių, Šengeno kodeksas ir Šengeno taisyklės – tai yra visos temos, kuriomis ir jūs dirbate. Ir aš pati stengiuosi visus tos klausimus apriepti. Generalinis direktoratas stengiasi prisidėti prie šios politikos, šių visų politikos rušių nuoseklumo užtikrinimo e, septynios teisingumo ir vidaus reikalų agentūros - Europol, Eurojus lyčių lygybių institutas, pagrindinės agentūra Frontex, Cepol e, ir prieglapščio paramos tarnyba Maltoje su mumis bendradarbiauja. Spalio 18 dieną, kai ES pažymi kovos su priekyba žmonėmis dieną, mes pirmininkaujant Lenkijai e, organizuosime konferenciją, kurioje dalyviai galės pasikeisti nuomonėmis apie bendradarbiavimo tarp agentūrų stiprinimą. Manau, kad toks renginys jau pribrendo ir jis yra reikalingas. Be to, e, rengiame e, planą dėl kovos su priekyba žmonėmis. Tikimės, kad 2012 m. antrame ketvirtyje toks planas jau bus paskelbtas, bet to bus parengta integruota saugumo strategija. Aš tikiuosi, kad nebus sukurtas dar vienas skirtingų iniciatyvų sąrašas, kuris e, netaps realybę. Aš sutelksiu dėmesį į tuos klausimus, kurie yra tiesiogiai aktualūs ir svarbus e, mūsų veikloje. Dirbti pradedame jau E, dabar ir jau kitą praeitą mėnesį, praeitą pusmetį mes pradėjome bendradarbiauti su visuomenėmis organizacijomis ir visomis interesuotomis pusėmis. Ta konsultacija su visuomenė leidžia mums e, rasti labai gerų idėjų, kurios apima ir užimtumo klausimus, darbo politiką, priekybą. E, e, ES viduje, apie ją jau buvo kalbama Lenkijos pirmininkavimo metu. Žinoma, e, visuomenės informavimo kampanijos turi būti vertos iš naujo, ar jos pasiteisina, ar jos duoda rezultatų, ar jas reikėtų tęsti. Ir atliekama labai daug vertingo darbo, tačiau atrodo, kad mums reikia uh, daugiau padirbėti galvojant apie poreikius. Daugelis iš jūsų komiteto narių susitiko su, ar kreipėsi į komisiją pateikdami konkrečius klausimus, daugiausia apie vaikų išnaudojimą, bet taip pat išnaudojimą darbo rinkoje. Mes visą tai atsižvelgiame ir žinome, kad direktyvoje yra kalbama apie ataskaitos pateikimą ir dabartinių e, nacionalinių teisės aktų įvertinimą. E, tai bus apžvelgta ES tarnybose Ir, e, žinoma, čia bus labiausia kalbama apie prekybo žmonėmis aukų eksploatavimą. Programa nebūtų išsami, jeigu joje nebūtų kalbama apie lyčių lygybę ir žmogaus teisės. Ir mes tengiamės neapsiriboti tuščių kalbėjimų. Kartu su kolegomis iš vidaus reikalų generalinio direktorato rengėme porą dokumentų, kurie leis geriau suprasti, ką reiškia lyčių lygybė, ypač kai kalbame apie kovą su prekyba žmonėmis. Ir kada reikia pradėti kalbėti apie žmogaus teisės Mes e, turime padirbėti kur kas daugiau negu tik minėti tuos dalykus. E, komisijos e, ekspertų grupė dėl kovos su priekyba žmonėmis parengė labai gerą ataskaitą, leis parengti tą integruotą strategiją ir ją vadovauti savo darbe. Ir šiuo metu mes prašome, kad būtų sukurta nauja ekspertų grupė, tiesą sakant, tos ankstesnės ekspertų grupės mandatas praeis iš mėnesį pasibaigė. Direktyva yra numatyta susitikti nuo reguliariai su nacionaliniais pranešėjais. Paskutinis toks susitikimas įvyko Liepos mėnesį ir tie nacionaliniai pranešėjai atsiskaito apie e, vis, visais klausimais, kurie yra susiję su priekyba žmonėmis tendencijomis. Komisijos e, darbas e, šioje srityje yra labai naudingas ir pirmininkaujant Lenkijai pastaruoju metu buvo iškelta labai daug naudingų idėjų. Taip pat kalbame apie tai, kaip galėtume bendrauti, pažiūrėjau, su Europos taryba. Žinote, kad ten yra priimta konvencija dėl priekybos žmonėmis. Žinote, kad yra sukurta ekspertų grupė, kuri stebi konvencijos įgyvendinimą. Aš su ta grupė jau susitikau ir bandėme aptarti galimybės sumažinti e, dubliavimą ir stengtis užtikrinti geresnį koordinavimą ir nuoseklumą direktyvos įgyvendinime. Dėl ES masto duomenų. Žinoma, su kuo be susitikčiau, manęs yra klausima, kokia dabar padėtis. Ir aš labai atvirai turiu pasakyti, mes iš tiesų nežinome. Mes neturim pakankamai statistikos. Turime jungtinių tautų duomenis, turime referencinių duomenų iš Junktinių Amerikos valstijų valstybės departamento, tačiau tuo mūsų žinios ir baigėsi. Taigi duomenų suderinimas yra labai svarbus. Turime rinkti informaciją iš skirtingų valstybių narių. Statistinės žinios šiuo metu E, yra kaupiamos. Europos komisija, vidaus reikalų e, generalinis direktoratas ir Eurostat pradėjo rinkti atitinkamus duomenys. Tačiau tas darbas dar tik prasideda. Aš tikiuosi, kad e, jis užsitęs ir artimiausioje ateityje. Finansavimas taip pat yra be galo svarbus, kaip žinia. Europos komisija turi 4 milijonus eurų pagal AISIT programą dėl prekybos žmonėmis prevencijos ir kovos su ją. Ja Taip pat yra e, paskelbtas e, e, rūpiučio 22 dieną prašymas didesniam finansavimui. Ir aš dar šitą norėčiau pasakyti dėl programų finansavimo. Mes kaip komisija supratome, kad tas E, darbas yra atliekamas labai aktyviai skirtingose komisijos tarnybose ir rengiami vairiausi projektai dėl kovos priekyba, su priekyba žmonėmis. Mes dabar rengiame visą projektinę medžiagą iš skirtingų tarnybų. Šiuo metu devyni generaliniai direktoriai gyven, dalyvauja tame darbe. Visa informacija yra skelbiama komisijos interneto svetainėje, kur kalbame apie kovas e, priekybę žmonėmis. Ten yra įvardinama sukaupta patirtis ir panašiai. Pamatysite ten ir projektų sąrašą, tai yra naudinga. Tačiau kyla kitas klausimas, ką visa tai reiškia. Taigi dabar aš sakau, kad reikia toliau peržiūrėti visas dabartinės ir praeities iniciatyvas, įvertinti jų politinę reikšmę. Ir, ir e, turbūt nereikia vertinti projektų, bet e, reikėtų atsižvelgti jų reikšmingumą, kaip galima juos įgyventi, kaip juos galima tęsti ateityje ir kaip mes galime toliau vykdyti strateginį planavimą. Taigi, tokiu būdu užtikrinsime, kad pinigai būtų išleisti efektyviausiai, nes dabar nežinome, ar pinigai yra efektyviai išleidžiami. Ta reikia išsiaiškinti. Aš pandinėjau svetainę ir, kaip jau sakiau, aš jums dabar neteiksiu sąrašo, bet, kaip matote, informacijos dabar yra pakankamai daug dėl šių projektų. Galiausiai išorės dimencija, čia vėl kalbėsiu labai trumpai, 2009 metų veiksmų e, referencinis planas buvo pirmasis bandymas e, suderinti veiklą. Pirmininkaudama tarybai Vengrija 2011 m. gegužės mėnesį pateikė pirmąją ataskaitą, kurioje kalbama apie e, to dokumento įgyventinimą. Taip pat ten buvo pateikta naujausia informacija apie valstybių narių dalyvavimą uh, E, kovoje su priekyba žmonėmis. Ten vėlgi 200 Excelio puslapių, rodančių, kaip valstybės narės finansuoja vairiausius projektus e, šioje srityje. Tai yra labai gera ir naudinga informacija. Kitas dalykas būtų pabandyti išsiaiškinti, ką tai reiškia, kam tas finansavimas skiriamas. Ar jis yra naudingas, ar mes turėtume eiti kitą kryptimį, ar reikėtų ieškoti kitų priekybos žmonėmis e, būdų. Taigi visas tas idėjas mes bandome toliau ištobulinti. Prekyba žmonėmis yra e, daugelio iniciatyvų tema, ypač kai kalbame apie Pietų Aziją, Pietričių Aziją, Europos kaiminysės valstybės, Vakarų Balkanus, žinoma, Afrika e, taip pat yra e, įtraukta ypač ES ir Afrikos bendradarbiavimo programoje. Ta tema yra keliama politiniuose dialoguose su trečiosiomis šalimis, ypač kai kalbame žmogaus teisų temomis su trečiosiomis šalimis visame pasaulyje. Čia baigsiu, aš įsivaizduoju, kad aš jums trumpai pristačiau savo veiklą, nors laiko man buvo skirta nedaug, bet aš noriu jūs patikinti, kad aš nuoširdžiai noriu sukurti akivaizdų skaidrumą ir geriau koordinuoti e, politiką ir veiksmus e, skirtus kovai su žmonėmis. Pradžioje aš sakiau, kad reikia daugiau dėmesio skirti partnerystėms, nes, kaip žinia, kova su e, priekyba žmonėmis nebus sėkminga, jeigu nebus tokių e, partnerysčių. Todėl aš labai tikiuosi, kad aš per savo kadenciją galėsiu su jumis užmėgsti tokią partnerystę ir kartu galėsime spręsti tuos labai sudėtingus uždavinius. Ačiū. O mes dėkojame poniai Vasilėdų už jos įžangą. Dėkojame jums už labai aistringą įžangą. Dėkojame ir už tai, kad jūs tengiatės ją sutrumpinti, dėl to, kad laiko turime labai nedaug. Norėčiau dabar pradėti diskusiją, tačiau prašyčiau jūsų atsižvelgti į tai, kad vertėjai negalės likti su mumis visą laiką ir todėl prašyčiau kalbėti ne ilgiau nei dvi minutės. Ir kol dar yra vertimas, aš norėčiau Jums iš karto palinkėti viso mūsų komiteto vardu sėkmės įgyvendinant visų jūsų užsibrieštų tikslų. Ir diskusiją pradės ponia Het. Ačiū pirmininkė ir ačiū ponė Visilėdu. Jums tenka labai svarbus uždavinys ir aš tikrai tikiuosi, kad mes labai gerai bendradarbiausime per kadenciją. Uh, Dėkoju ir už tokią prezentaciją, nors laiko jums buvo skirta labai nedaug, mes gavome labai daug informacijos. Aš tikiuosi, kad mes galėsime su jumis susitikti komitete dažnai, kad mes galėtume ir toliau e, gauti reikalingą informaciją. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs iškelite tokius klausimus kaip e, prevencija. Tiek daug kartų mes apie tai esame kalbėję, bet tai yra svarbiausias e, darbas, kuris e, būtiniausias, kad mes užkirstume kelią tokiam tarptautiniam uh, E, nusikaltimui kaip priekyba žmonėmis. Pone Bauer labai daug kartų yra sakusi, kad tas klausimas turi būti akcentuojamas. Pone Bauer buvo mūsų komite, parlamento pranešėja, jūs turbūt žinote. Labai svarbu, kad visos valstybės narės dalyvautų toje veikloje. Aš žinau, kad mūsų valstybės yra kitokios, bet aš tikiuosi, kad jūs kartu su koordinatorius iš skirtingų valstybių narių e, galėsite iškelti aktualiausius klausimus ir padaryti tam tikrą spaudimą valstybėms narės, kad jos geriau kontroliuotų e, darbą su e, tokia veikla kaip kova su priekyba žmonėmis. Labai ačiū už sutiktą informaciją ir geros ploties pradėtame darbe. Dėkoju. Aš pradėjau diskusiją ir visiškai nepastebėjau, kad pamiršau, tai yra, kad Pone Bauer dalyvauja mūsų posėdėje. Jūs nesiniai išrinko naują postą. Nesako, pone Bauer, aš tik tai pavaduoju kolegę. Ir ponia Bauer pas mus dalyvauja atstovaudama moterų reikalų komitetui. Prašau, ponia Bauer, žodis dabar jums. Labai jums ačiū ir apgailėstauju, kad uh, turime mažai laiko. Taip pasitiko dėl to, kad užsitėsi diskusijos ankstesnių, ankstesnių klausimų ir dabar vietoj turime ne 45 minutės, o tik 15. Koordinatorius posto sukūrimas yra tiesioginė išdava mūsų uh, uh, ankstesnio darbo ir aš galiu Jūs pasveikinti pridėjus eiti šias pareigas. Turim klausimą. Jūs turite labai nedaug išteklių, pirmiausia, e, turite labai nedaug darbuotojų. Ar Jūs galėsite skirti dėmesio visoms prekybos žmonėmis e, formom, e, formoms, tokioms pavyzdžiui kaip, e, kaip neligalus įsivaikinimas ir vertimas elgetauti gatvėse. Ir ar turite kokį nors strategijų šiais klausimais? Dėkuoju, ponia Bauer, ponia Potskolt. Mevrouw Vasiliadou, welkom in deze commissie. Ačiū pirmininkė. Ir norėčiau Jūs pasveikinti atvykus į mūsų komiteto posėdį. Man buvo labai malonu klausytis Jūsų kalbos, joje buvo išsakyta daug siekių. Ir Jūs kalbėjote da, viltingai, žvelgdama į ateitį. Dėkuoju ir poniai Bauer. Aš pritariu Jums, kad būtina yra rūpinti apžvelgti visus politikos aspektus. Tam, kad galėtume tinkamai atlikti jums e, pavestas funkcijas, jums reikės e, pakankamai darbuotojų ir išteklių. Ir prekyba žmonėmis yra e, prioritetinis klausimas Europos Sąjungoje ir todėl jai, jam reikia skirti pakankamai uh, dėmesio ir išteklių. Nepaisant to, kad šioje srityje dirba labai daug nevyriausybinių organizacijų, situacija valstybės narėse vis dėlto yra labai skirtinga. Jūs kalbėjote apie šalis kandidatas ir apie kamininės šalis. Manau, kad skirti dėmesio šioms šalims iš tikrųjų verta. Dėlėtų bendrabiauti su šiomis šalimis tam, kad jos galėtų paremti tikrą kovos su priekybė žmonėmis strategiją. Ir tai labai aktualu Vakarų Balkanuose ir Turkijoje. Ir norėčiau taip pat jūsų paklausti, ar jūs užsim... užmeskite ryšius su Europolu ir Eurojustu. Ačiū pirmininkė labai trumpai. Aš pirmiausia norėčiau pasveikinti koordinatorę, pradėjus dirbti e, tokį svarbų darbą. Mūsų komitetui svarbu yra aiškiai suvokti, kas yra priekyba žmonėmis. Būtų gerai, jeigu galėtume gauti informaciją, išsamesnę informaciją ir gal kitame susitikime jūs galėtumėt ją mums pateikti. Norėtume gauti informacijos apie štai ką. Žinome, kad e, prekiautojai žmonėmis paprastai keliauja tam tikrais maršrutais. Yra šeši e, e, maršrutai žemės, žemės keliais, septyni jūros keliais ir dar keli oro maršrutai. Būtų įdomu sužinoti, kokie jie yra. Toliau mes žinome, kad labai dažnai yra prekiaujama vaikais ir jų organais. Trečias rytis yra valdininkų tarpė paplitusi korupcija. Su jie taip pat būtina kovoti. Ir ką Jūs matote apie ES e, sukurtą tinklą? Dėkoju, ponė Vasilijado. Aš norėčiau pasveikinti Jūs pradėjus eiti e, šias pareigas. Noriu palinkėti Jums sėkmės iš jūsų įžangos. Aš sužinojau nemažai, e, gavau nemažai informacijos. Ir todėl mano klausimas bus e, e, trumpesnis. 2005 m. Europos tarybos konvencija bus labai naudinga jums siekiant jūsų tikslų. Ir aš norėčiau paklausti jūsų, ką jūsų manimo reikia daryti tam, kad mes galėtume parengti e, lyginamasias konkrečių skaičių lenteles. Antras klausimas yra štai koks. Vengrija savo pirmininkavimo metu kalbėjo apie naują priekybą žmonėmis formą. Tai yra apie vertimą žmonės užsiimti e, kriminalinę veiklą arba e, žmonių vertimas elgetauti. Ir džiugiuosi, kad e, Danija ir Kipras prisidės prie iniciatyvos kovoti su šiomis prikibirminėmis formomis. O dabar žodis ponė Vasilydų. Dar vienas klausimas. Atsiprašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė, per pirmąją minutę aš norėčiau papa, kai ką Jums papasakoti, po to padarysiu išvadas. Taigi istorija būtų tokia. Praeitą savaitę aš lankiausi Paryžiuje, buvau, ėjau dideliu bulvaru, ir pastebėjau 50-60 e, e, azijiečių ir jos akivaizdu, kad jos vertėsi prostituciją. Aš paklausiau parduotuvių savininkus, ar taip iš tikrųjų yra, ir jie patvirtino mano įtarimus. Ir, taigi, tokie reiškiniai e, vyksta Paryžiaus centre. Aš pamačiau tas moteris, eidama. Ta, kita gatvės pusė. Ir štai ką pastebėjau. Apie pirmą valandą atėjo vyriškiai ir atnešė pietus šioms moteriams. Aš esu baudžiamosios teisės specialistė ir taip pat e, užsimu ir šeimos e, teisė ir man nekart ne, ne, ne e, tenka, yra tekę susidurti su moteriamis, kurios tapo prostitucijos, priverstinės prostitucijos aukomis. Ir aš žinau, kad policija tikrai galėtų įsikišti, jog buvo akivaizdu, kas vyko Paryžiaus gatvėje. Ir štai ką norėčiau dabar pasiūlyti. Pirmiausia, aš noriu Jums pasiūlyti uh, nuvažiuoti į Amsterdamą, į Raudonų žyvintų kvartalą, į kitas vietas. Pas, pastebėkite, pažiūrėkite, kas ten vyksta, pakalbėkite su moterimis, pakalbėkite su vietos policija ir tuomet jūs geriau suprasite, kas yra priekyba žmonėmis. Ir antras e, e, pageidavimas - padarykite, darykite iš tikrųjų spaudimą valstybėms narėms tam, kad jos iš tikrųjų kovotų su priekyba moterimis. Turime daugybę dokumentų, daug, girdime daugybę žodžių, tačiau veiksmų realių matome labai mažai ir dėl to tai kenčia daugybė moterų. Um... Labai dėkuoju, aš tenksiu kalbėti labai trumpai. Jūs paminėjote kelis klausimus ir aš pasistengsiu juos sureaguoti. Daug kas šiandien kalbėjo apie naujas prekybos žmonėmis formas, tai yra e, priversinės elgetavimas, e, e, priversinės darbas namuose, prekyba žmonių organais ir taip toliau. Taip mes suprantame, kad atsiranda šios naujos prekybos žmonėmis formos. Ir kitais metais parengsime komunikatą ir jame galėtume e, skirti dėmesio šioms problemoms. Nacionaliniai koordinatoriai žino apie šias problemas ir buvo paminėta Vengrija ir jos pirmininkavimas. Ir nacionaliniai pranešėjai, pavyzdžiui, pagėdavo, kad būtų rengiamos reguliarios diskusijos šiuo klausimu ir Lenkija dabar svarsto šį pasiūlymą. Taigi tokie susitikimai leistų mums geriau suprasti, e, kokios yra dabartinės prekybos žmonėmis tendencijos. Dar vienas dalykas yra e, projektų finansavimas per fondus. Ir, e, ir jei jūs pažvelgsite į projektų rengėjams skirtas garės, pamatysite, kad mes raginame juos skirti daugiau dėmesio šioms naujoms uh, E, e, prekybos formoms. Ištekliai, išteklių iš tikrųjų turime labai nedaug. Tačiau taip yra dėl problemų, nuo kurių kenčia ne tik mano įstaiga, bet ir visa Europa. Tačiau viena per kitaip mes turime kolegų ir e, darbuotojų tinklą, kuris pasiteisina ir kuris padeda mums labai gerai koordinuoti savo veiklus. Šis tinklas gal ir nėra tobulas, tačiau jis veikia tikrai neblogai. Europos nevyriausybinio organizacijų tinklas, aš suprantu, apie ką jūs kalbėjote. Nežinau, ar a, toks tinklas iš tikrųjų egzistuoja. Gal jį reikėtų sukurti, pasinaudojant ISEX fondais. Toliau agentūra, agentūros, Europolas ir Eurojustas aš jau buvau susitikus su Eurojusto prezidentu ir Europolo direktoriumi. Mes aptarėme e, realias galimybės e, glaudžiau bendradarbiauti. Ir, kaip jau minėjau, minėsime prekybos su žmonėmis dieną. Ir jos metu aptarsime, kaip visos, e, esamos, visos veikiančios agentūros galėtų geriau bendradarbiauti tarpusavį ir su Europos komisija. Toliau informacija. Deja, valstybės narės renka duomenys pagal skirtingą metodologiją. Būtų gal ir neblogai pagalvoti apie tai, kaip mes galėtume rinkti duomenį, kaip Eurostatas galėtų rinkti duomenis. Bet tai kol kas galėtų būti vykdoma tik tai baudžiamo, bandomojo projekto pavydalu. Toliau, prostitucija ir moterio seksualinis išnaudojimas. Jau minėjau, kad mes gavome nemažai klausimų iš jūsų ir moterų reikalų komiteto klausimų. Prostitucijos klausimai eina į valstybinorių kompetenciją, tačiau mes užsakėme tyrimą tikiuosi, kad jis netrukus bus pradėtas e, vykdyti, kurio tikslas bus e, išsiaiškinti, koks egzistuoja ryšys tarp pasiūlos ir, ir paklausos prostitucijos srityje ir su kokiais kitais reiškiniais yra susijusi prostitucija. Aš galiu pasakyti, kad aš esu apsilankius jūsų minėtas vietas, aš esu kalbėjus su moterimis ir puikiai suprantu, apie ką jūs kalbate. Taigi, labai jums dėkoju už jūsų dėmesį. Man bus labai malonu su jumis dirbti ir nekantrai lauksiu kito mūsų susitikimo. So much. labai dėkoju poniai Vasilėdu, dėkoju už tai, kad jūs atsakėte klausimus trumpai, pasidalijote savo mintimis ir linkiu jums.